Buongiorno a tutti. Labas rytas visiems. Norime pradėti mūsų posėdį, tačiau prieš tai norėčiau e, pateikti pirmininkės pranešimus. E, visų pirma, e, mes organizuosime bendrą posėdį tarp Envi ir mūsų posėdžio mūsų komiteto, tai bus 27 rugsėjo renginys ir keisimės nuomonėmis e, dėl klimato paketo, klimato kaitos paketo, kiek tai yra susijęs su horizontu 2020. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad mm, Septyni mūsų komiteto nariai pateikė prieštaravimą dėl deleguotųjų aktų naudojimo dėl GNS. Todėl įtre šio klausimo turėsime balsuoti 27 e, e, rugsėjo dieną. Pakeitimus galima teikti iki 23 rugsėjo 18 valandos. Dabar galime pereiti prie mūsų viešojo klausimo. Šiek tiek vėluojame pradėti darbus, kadangi e, laukiau kai kurių kolegų. Greičiausiai žinote, kad e, šiandieną mes darbus turėtume baigti 11 valandą. E, todėl norėčiau, kad laikytumėtės nustatytų terminų. Viešasis klausimas yra organizuojamas įtre komiteto ir e, kalbėsime apie klausimą, kuris labai svarbus ekonomikai, e, konkurencingumui bei ES e, ekonomikos atsigavimui. Kalbėsime apie Galilėjo Europos Sąjungą šiuo metu labai daug dėmesio skiria e, šiam klausimui. Yra dedamos e, įvairios e, pastangos nacionalinių lygmenių, bendradarbiaujant su pramonė, su ENSA. Per pastaruosius dešimtmečius mes sukūrėme sąlygas, kad būtų galima sukurti konkurencingą pramoninę bazę ir kad ES E, būtų stipri e, palidovų e, pramonės srityje. Buvo patvirtintos pirmosios programos, o dabar mes norime, kad būtų ir toliau įgyvendinami gyvendinamos dvi svarbios programos Kopernikus ir Galilėjo. Šiandieną mes aptarnėsime Galilėjo programą, taip pat ir reglamentus, kurie yra susijęs su reglamentus, kurie yra susiję su tais galėjo programomis. Įtre komitete dėl atitinkamo pranešimo šio reglamento atžvilgių bus organizuojami vėliau. E, būtina sustiprinti ES e, pramonę ir Mm, tai galima pasiekti taip pat ir per šios sektoriaus e, stiprinimą. Kaip rašo savo pranešime kolega Nibler, e, šis sektorius e, kiekvienais metais generuoja apie 6 milijardus eurų per metus pelno ir taip pat duoda darbo nemažam skaičiui asmenų. E, kalbant apie galėjo programą, būtina užtikrinti veiksmų koordinavimą tam, kad pirmieji galėjo programos rezultatai būtų matomi kuo galima greičiau. E, GSA agentūros vaidmuo bus labai e, svarbus, siekiant užtikrinti šios programos efektyvumą. Aš esu parengusi pranešimą dėl GSA agentūros ir ten kalbu apie geresnės sąlygas, kurios turėtų būti sukurtos GSA e, veiklai kad jai būtų suteiktos e, papildomos funkcijos. Yra jau pateikti kai kurie pakeitimai, tačiau dar pakeitimų lauksiu iki rytojus. 17 valandos. Tuo tarpu kolega Lee Ibner taip pat įrengė pranešimą, e, kur kalbama apie e, palidovinės e, pramonės teikiamą naudą visai ES ekonomikai. Šiandieną mūsų diskusijos bus padalintos į dvi dalis ir visų pirma norėčiau iš karto suteikti žodį kolegai Nibler. Prašome. Vielen Dank, Frau Vorsitzende verehrter Herr Destorides, verehrter Herr Rolf. Ver... Dėkoju. Pone pirmininkė, pone Rolfai, gerbiami kolegos, labas rytas visiems. Man be galo malonu, kad šiandieną darbo tvarkėje numatyta tokia be galo įdomi tema. Ir noriu padėkoti poniai Arturič iš pramonės komiteto už tai. Europos parlamente praeityje. Visą laiką būdavo siekiama labai ambicingos Europos kosmoso politikos. Rengėme įvairias rezoliucijas, sprendimus, taip pat pranešimus tą temą, kuriuose buvo pabrėžiama, kaip svarbu mūsų nuomonė yra tai, kad ES turėtų ambicingą kosmoso politiką. Ir itin svarbus aspektas šioje kosmoso politikoje yra kosmoso pramonė. E, komisijos narys Trajani yra paskelbęs komunikatą, e, kuriu, dėl kurio dabar yra rengiamas pranešimas savo iniciatyva. Ten yra kalbama apie tai, kaip Galilėjo ir Kopernikus programos būtų, galima būtų jas panaudoti pramonės labui Europos Sąjungoje. Ir aš manau, kad šiandieną turime puikią progą apsikeisti nuomonėmis šiuo klausimu. Pradėdami šiandienos klausimą, turėtume pabrėžti, kad Galilėjo turi būti pabaigta programa, taip pat reikia toliau tęsti darbus su Kopernikus programa, nes jos, šios programos yra Europos kosmoso politikos karūnos briliantai. Ir 2014 metais joms reikėtų skirti dar daugiau dėmesio. Taip pat galiu Jūs informuoti kad, ir pasakyti, kad reikia visuomeniai paaiškinti, kodėl yra mokama už Galilėjo gyvendinimą. Visi žino Amerikos GPS sistemą. Bet jeigu mes norime ir europinės tokios sistemos, mes kaip politikai turime mokėti paaiškinti, kam Europai reikia atskiros tokios sistemos, kokia iš to bus nauda eiliniam Europos žmonėms, kam mums reikia atskiro palidovo, skirto Europos reikmėms. Šiandienos svarstymo tema yra susijusi su komerciniu ypatingai Galilėjo programos ir pas, jos paslaugų panaudojimu. Taip pat aptarsime, kokia nauda iš to bus smulkiam ir vidutiniam verslui, kaip tas paslaugas galima panaudoti siekiant sukurti pridėtinę vertę. Šiandieną dalyvauja nuostabus kalbėtojai, puikus pranešėjai. Kalbėsime apie e, kosmoso pramonę ir jos ryšį su ekonomika kosmosas kaip variklis ekonomikai ir ekonominiam bei ekologiniam augimui. Toks yra šiandienos šūkis. Dalyvauja ponas Klausas Herbertas Rolfas ir kiti pranešėjai. Ponas Herbertas Rolfas yra Klas Agrosystems rinkodaros vadovas. Jis su, mums galės pateikti pranešimą apie tai, kaip Galilėjo paslaugos gali tapti varikliu ES programai. Kitas aspektas bus intelektinė nuosavybė, ypač patentų klausimai ir kaip su tuo susijus Galilėjo programa bei panašios paslaugos. Ir antrosios sesijos metu galėsime padiskutuoti apie tai, ar reikia politinių veiksmų? Ar reikia patentų valdymo klausimus svarstyti ir politiniu aspektu? Iš tiesų labai laukiu tos antrosios sesijos ten dalyvausančius pranešėjus pristatysiu truputį vėliau. Bet manau, kad svarbu, kad šiais metais, 2013-aisiais, prieš pradedant pilnu pajėgumu veikti e, šioms paslaugoms, aptartume visus šios svarbius klausimus. Taigi, abi tos sesijos bus be galo įdomios, taigi siūlau neišsibėgioti. Ir dabar galbūt žodį gražinčiau pirmininkiai, ar man perduoti žodį kalbėtojų iš karto tiesiog padėkosiu ir perduosiu žodį pranešėjai. Ačiū poniai Nibler. O dabar pradėkime pirmą mūsų diskusijų dalį. E, kalbėsime apie kosmosą kaip augimo, ekonomikos augimo variklį ir iš karto norėčiau suteikti žodį KS agentūros vykdomajam direktoriui Karlo Der Desdorides. and provide you the perspective of the European GNSS Agency about what EU GNSS may represent for perspektyvą ir aš norėčiau papasakoti jums apie tai, kokiu galimybių mes neturėtume prarasti. Kosmoso technologijos uh, jau yra prieinamos ir rinkoms, ir piliečiams. Mes jau seniai kalbėjome apie tai, kad GNSS paslaugos e, galės e, būti pritaikytos mūsų kasdienėme gyvenime. Ir e, GNSS jau tapo globalios ekonomikos elementu. Šiandien jau 2 milijardai žmonių telefonų naudoja GNSS technologijas ir mes manome, kad per 10 metų uh, padvigubės e, funkcinės pritaikymas šios technologijos ir jis pasieks 60 procentų visų e, naudotojų. Tai reiškia, kad kas antras iš trijų žmonių telefonų turės GNSS technologiją. Daugiau nei vienas trečdalis naujųjų automobilių taip pat turi GNSS prietaisų įmontuotų e, savo viduje. Tai padeda mums patobulinti eismo srautus e, e, miestuose ir padėti žmonėms orientuotis. DNSS e, paslaugos taip pat naudojamos aviacijoje, žemės ūkio, jūrų transporto, geležinkelio transporto ir kitose sritise. Palidovinės navigacinės sistemos ir jų paslaugos turės labai realių uh, uh, pasiekmių rinkoje. Aš da, dabar norėčiau patikti kelias skaičius. Nepaisant uh, krizės, GNSS uh, e, paslaugų kūriamos e, pajamos vidutiniškai didės 9 procentais per metus. Didžiausio augimo laukiama padėties nustatymo paslaugų srityje per ateinantį dešimtmetį. būtent e, šios paslaugos ir e, sudarys 10, 90 procentų visų teikiamų paslaugų. Taigi kiekvienas euros investuojamas į kosmosą gali turėti gali e, padidėti 4 ar 9 kartus. O ilgalaikių investicijų graža gali būti dar didesnė. Kiekvienas euros investuotas viešųjų įstaigų į GNSS ir į išmanes ir protingas transporto sistemas gali generuoti dešimteriopą gražą. GNSS rinkos daugiausia yra susijusios su, su konkrečiomis paslaugomis, kurios bus teikiamos žmonėms. Ir mes manome, kad mes turėtume pasinaudoti. Turime Europos GNSS e, struktūrą. Investicijų į kosmoso programų, programas graža taip pat uh, bus ir kit, uh, egzistuos ir kitokia forma, pavyzdžiui, bus sukurtos naujos darbo vietos, bus padidintas kai kurių kitų paslaugų teikimo efektyvumas. Per kitus 14 metų Tai yra iki 2027 metų GNSS paslaugos ir EGNOS teikiamos paslaugos e, generuos apie 90, padės mums sutaupyti apie 90 milijardų eurų. Taip atsiras dėl to, kad bus mažinamos CO2 išmetimai, taip pat šios paslaugos padės mums veiksmingiau naudoti turimas technologijas ir sukurti papildomas darbo vietas. Taigi mes galime pasakyti, kad šiuo metu e, ta, 300 tūkstančių žmonių dirba e, GNSS srityje. 15 procentų iš šių žmonių yra tiesiogiai susiję GNSS paslaugomis. Kosmoso pramonė reikia ne vien inžinierių e, ir, inžinierių ir mokslininkų, bet ir informacinių ryšių technologijų specialistų bei kitų profesijų specialistų. Taigi investuodama į GNSS programas, Europa investuoja į ateitį, investuoja į mokslinius tyrimus ir tai padidina savo gamybinį potencialą. Tai yra labai svarbu. Galilėjo programa leidžia mums investuoti į pažangiausias pasaulio technologijas. Pirmoji navi, e, palidovinė navigacinė sistema, kuri padės mums nustatyti e, padėties ir laiko e, koordinates, bus taikoma civiliniais tikslais. Kokį vaidmenį vaidins Europos GNSS agentūra? kaip jį gali prisidėti prie GNSS paslaugų sklaidos. Mūsų agentūra daro viską, kad EGNOS ir Galilėjo programos būtų naudojamos kuo veiksmingiau. Mūsų pagrindinis tikslas yra sukurti pozityves, teigiamas ekosistemas tiek miestuose, tiek e, e, plačiose regionuose, kurie padėtų mūsų verslui naudoti šiomis paslaugomis. Kai mes galvojame apie rinkų plėtrą ir rūpiname štai tokiais dalykais. Pirmiausia, remiame inovacijas įgyvendinami programą Horizontas 2020. Stipriname taip pat ir rinką. Antra, mes dirbame su pagrindiniais subjektais kurie yra susijęs su šiomis paslaugomis. Tai yra ir gamintojai, ir operatoriai, ir sistemų integratoriai, e, kurie vaidina svarbu vaidmenį dėgiant GNSS sistemas. Mes palaikome nuolatinį dialogą su pagrindiniais e, e, šios ryties subjektais. Ir trečia, mes taip pat rengė, plėtojame ir vartotojų, jų, vartotojų tinklą. Norėčiau Jums papasakoti ir apie kai kuriuos iki šiol pasiektus rezultatus. Pirmiausia, galima paminėti civilinę aviaciją. Europos oro bendrovės jau dabar naudojusi EGNOS instrumentinių požiūrių. Šiandien 87 oro uostai visoje Europoje naudojasi EGNOS sistema. O Egno sistema, kaip žinia, yra sistema, kuri atsirado dar prieš Galilėjo. Du trečdaliai visų Europos ūkininkų naudojasi GNSS paslaugomis Europoje. EGNOS yra prieinama sistema da, ir ji padeda mūsų ūkininkams e, rinkti tikslesnius padėties duomenės ir tai pateikia mums geresnį vaizdą apie tai, kas vyksta Europos žemės ūkija. Ir Rolfas Klaus Herbert e, papasakos apie tai išsameu. Per kitą dešimtmetį GNSS e, paslaugų pritaikymas geležinkeliuose smarkiai padidės. Ir mes manome, kad ne 30 procentų visų traukinių naudos GNSS e, technologijas. Europos GNSS agentūra taip pat intensyviai e, diegia gen, e, EGNOS ir Galilėjo technologijas įvairiuose kitose rinkos segmentuose. Ir jau dabar galime pasakyti, kad net 30 procentų visų prieimimo 30 procentų prieimimo įrangos jau yra pritaikyta GNSS technologijoms. Dabar norėčiau pasakyti apie reglamentavimą, šios srities reglamentavimą. Tam, kad GNSS pramonė pradėtų aktyviau naudoti Galilėjo pro, programą, reikia jai padėti teisėkuros priemonėmis. Pavyzdžiui, reikia pa reikėtų, nuspre, reikėtų nuspręsti, kad vis, visi uh, keleiviams gabenti skirti automobiliai turėtų uh, skubios pagalbos uh, signalus siunčian, siunčiančius įrenginius įmontuotus automobilių viduje. Europoje šiuo metu naudojame 30 milijonų sunkvežimių. Jie taip pat galėtų pritaikyti šią technologiją. Nepamirškime, kad Europoje yra ir 300 milijonų mobiliųjų telefonų, kurie taip pat galėtų siūsti pagalbos signalus per GNSS sistemą. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad Galilėjo yra Galilėjo yra pritaikomas e, labai konkurencingoje aplinkoje, kurioje nulatos atsiranda naujų technologijų. Mes šiuo metu ieškome išteklių ir naujų priemonių, kurios e, padėtų mums remti naujoviškas idėjas Europoje, ypač tas idėjas, kurios turi didelį komercinio pritaikymo potencialą. Pavyzdžiui, šiuo metu kartu su Europos komisija mes nagrinėjame galimybę e, pritaikyti kitus, ne tik horizonto 2020 finansinius e, instrumentus kurios padėtų mums e, surasti savo vietą pakankamai uždaroje rinkoje. Taip pat galvojame apie taip, kaip galima būtų pasinaudoti galilėjo konkurencingais pranašumais, kuriuos jis turi palyginus su kitomis e, sistemomis. EGNOS ir galilėjo programas reikia paremti teisėkuros priemonėmis. Ir jeigu tai bus padaryta, tuomet mes galėsime tinkamai pasirengti tam, kad iš, visiškai išnaudotume šių sistemų potencialą Europoje. Ačiū Karlo de Dorydės už pranešimą. Dabar norėčiau suteikti žodį Klaus Herbert Rolf iš Class Agrosystems. Mikrofon. Oh, ja, danke für die Einladung, Frau Vorsitzende. Ähm, zehn Minuten haben Sie gesagt. Ačiū pirmininkė, man skirtos 10 minučių, nors e, apie šį klausimą galėčiau kalbėti ir dvi valandas. Kalbant apie e, žemės ūkį ir palidovinės e, sistemas, tai na, su tokiais dalykais e, nesusidurėme kasdienime gyvenime ir savo pranešime kalbėsiu apie keturis dalykus. Visų pirma, kalbėsiu apie tendencijas, apie klas grupę, apie pažangę, pažangų kuninkavimą apie tai daug rašoma žiniasklaidoje. Na ir taip pat vėliau pateiksiu informaciją apie e, ateities tendencijas. Taigi, kokia, kokia yra šiandienos situacija? Šiuo metu 2013 metais pasaulyje yra 7,1 milijardų milijardas e, gyventojų, o 2050 metais e, šis skaičius padidės kelis kartus, taip todėl padidės ir poreikis išmaitinti e, visus pasaulio gyventojus. Tačiau dėje žemės plotai, kurie skirti e, žemės produkcijai auginti, ne, nėra e, neribota. Dėl tos priežasties reikėtų galvoti apie geresnių ar naujesnių technologijų e, panaudojimą. Kai kurie e, žmonės sako, kad e, na, žmonės mes galėsime išmaitinti, jeigu kiekvieną e, kvadratinį kilometrą iš, išnaudosime pažangiau. E, šioje nuotraukoje matote, e, kuo tapo mūsų žemdirbiai, e, kaip anksčiau buvo ūkininkavima, kaip yra ūkininkaujama dabar, yra naudojami ir kompiuteriai. E, Taigi, kaip buvo sakyta, būtina plėstis, tačiau ta plėtra negali būti be ribų. Ir dėl tos priežasties mes manome, kad egzistuojančios e, maisto trūkumo problemos galėtų būti sprendžiamos panaudojant e, efektyviau pažangesnę e, technologiją. Taip pat galėtų būti panaudotos ir palidovų pateikiamos GMES paslaugos. E, Šis skaidrė e, parodo e, įvairias esamas ir ateities tendencijas susijusias su palidovų teikiamomis paslaugomis. Dabar, jeigu pažvelgsime verslininko akimis, Tai kiekvienas verslininkas norėtų būti atsakingas už pats už savo e, verslą. Ar mes kalbėtume apie ūkininką Vokietijoje, Prancūzijoje ar Lenkijoje. E, ūkininkai visose šalyse užsiema tą pačią e, veiklą. Jie augina grūdus, užsiema pienininkystės veiklą. Tačiau, nepaisant to, kad e, šiuo metu mes nesusidurėme su gamybos problemomis, ateityje e, maisto produktų trūks. Todėl reikėtų įsiaiškinti, kokia technika galėtų būti panaudota, kad žemės plotai būtų išnaudoti kuo e, geriau. Ir tokią informaciją mus geriausiai gali pateikti būtent ūkininkai, kurie naudoja e, technologiją kiekvieną dieną. Kalbant apie paprastus piliečius, tai paprastiems piliečiams e, svarbu turėti daugiau informacijos apie tai, iš kur yra kilęs maisto produktas. Pavyzdžiui, šioje nuotraukoje mergaitė e, turi noti, kad pienas, kurį jį geria, ar sumuštinis, kurį jį valgo, yra saugus produktai. E, štai šioje nuotraukoje matote, kaip galėtų būti panaudojamos palidovų teikiamos paslaugos. E, pavyzdžiui, dešinėje matote Galilėjo palidovą, o kairėje Koperniko palidovą. Taigi kairėje matote, kaip pavyzdžiui e, keičiasi biomasė. Kas šešias dienas mes galime gauti per palidovų dėka informaciją apie biomasės e, kaitą. Taigi, tokiu būdu, pavyzdžiui, mes galime jau išvengti tam tikrų neigiamų pasiekmių, kurios galėtų sukelti, tarkim, itin šaltos žiemos. Ūkininkas jau, pavyzdžiui, panaudojęs palidovų surinkti informaciją, žinos, ar, tarkim, reikalinga žemę papildomai trešti, kad pagerintų biomasę. Tuo tarpu E, kalbant apie palidovų teikiamas paslaugas, e, duomenys, kurie yra surinkami, yra labai tikslus. E, paklaida gali būti 20 cm naudojant Koperniko paslaugas, o mūsų tikslas sumažinti šią paslaugą iki 2 cm panaudojant Galilėjo palidovus. E, visi žino, kad e, labai svarbu turėti kuo galima e, tikslesnius duomenis ir dėl, pavyzdžiui, kelių išmatavimų, taip pat ir žemės ūkio srityje. Na, aišku, galbūt duomenys neturėtų būti, neturėtumėm reikalauti tokių pat tikslių duomenų, kaip pavyzdžiui, kelių atžvilgių, tačiau vis dėlto dabar surinkamų duomenų tikslumas turėtų būti patikslintas iki bent 5, procentų, 5 e, cm paklaidos. Taigi būtų tikrai malonu, mm, jeigu kiekvienas mes e, galėtume, mm, tarkim, kuo mažiau naudoti e, trašų ir tokiu būdu prisidėtumėm prie aplinkos apsaugos. Ir būtent tikslesnis e, trašų apskaičiavimas yra galimas surinkus tikslius duomenis palidovų pagalba. Taip pat su palidovų pagalba galima geriau stebėti derlių, derliaus e, situaciją. E, pavyzdžiui, ūkininkas, mm, mes susidurime su tokia situacija, kai e, ne visi ūkininkai, tarkim, mūsų pateiktą technologiją laikų panaudojo. E, vieni panaudojo, pažiūrėjau, tik tai po trijų mėnesių ir dėl tos priežasties mes e, neturime visų arba įsamių duomenų susijusių su jų ūkiais. Pavyzdžiui, šiuose nuotraukose matote labai mums svarbę informaciją. E, kuri buvo surinkta 2009 metais panaudojant Google technologijas. Ir taip pat matote 2011 metų e, duomenys, kurie buvo surinkti palidovais. Matote, kokia yra didžiulė, koks yra didžiulis skirtumas tarp šių dviejų um, nuotraukų ir tikėkime, kad panaudojant Kopernikus ir Galilėjo palidovus mūsų surenkama informacija ir vaizdai bus daug tikslesnė. Uh, Ačiū. Ar yra norinčių pasisakyti? Jeigu kas nors nori pasisakyti, prašome, suteiksime žodį. Dziękuję bardzo. No to wszystko pięknie wygląda. Jestem e, pod... Dėkui. Visą tai skamba tikrai labai spūdingai. gana aišku, kad siekiame efektyvumo, bet jeigu bus labai konkreti e, sistema, kuriai nebus galima pateikti jokių alternatyvų, tuomet ta turės veikti sklandžiai visą laiką. Jie sustrikavus vienai grandinės jungčiai, sustos visa grandinė. Tad čia išvelgiu du galimus pavojus. Pavyzdžiui, gali susiklostyti blogos oro sąlygos kosmose. Juk vyksta įvairiausi saulės įvykiai, saulės audros, kurie gali sutrikdyti sistemos veikimą. Taip pat gali būti ir žmogaus sukeltų trikdžių. palitovą galima sugadinti arba sustabdyti jo siunčiamus signalus naudojant aliuminio foliją arba metalo e, skydus ir tada visa sistema sustos. Dėkui. Ačiū, kolega Brazyta, prego. Ačiū, kolega Brazyta. Tak to. Uh... Mano klausimas būtų toks. Aš esu iš Čekijos. Ir mano šalyje, pačiuose derlingiausiuose jos regionuose, yra naudojamos GPS sistemos tokiems pat tikslams. Ko, kodėl tai, ką jūs siūlote, yra geriau negu tai, ką mes naudojame? Ko, kuo šis jūsų siūloma sistema yra pranašesnė prieš GPS? Tikslumas žemės ūkio srityje dabar yra paremtas palidovų siunčiamais e, signalais, nuotraukomis ir informacija. Čekijoje jau ir dabar tai yra naudojama, nes e, istoriškai yra susiklostę taip, kad pas mus yra nemažai didelių ūkių ir tie ūkininkai gali sauliaisti tokią sistemą naudotis. Tai kodėl jūsų sistema geresnė negu mūsų naudojama? Dėkui. Nu, Ačiū. Jeigu daugiau pasisakyti norinčio nėra, jeigu daugiau klausimų neturite, tada aš norėčiau suteikti žodį Karlo Dedorydės, kad jis atsakytų į pirmą klausimą. Prašome. You, I... Dėkui, pirmininkė. Aš galiu nesunkiai atsakyti į pirmąjį klausimą, o į antrąjį turbūt ponas Rolfas galėtų atsakyti geriau. Dėl sistemos tarpusavio priklausomumo. Manau, kad svarbus pastebėjimas ir jis taip pat atspindi, kuo galėjo yra naudinga sistema. Galilėjo per keturis mėnesius galės susiderinti su naudojama dabar veikiančia GPS sistema. Taigi, tokiu būdu Galilėjo galėtų papildyti ir dar patobulinti dabar naudojimo GPS sistemą. Tai yra vienas iš svarbiausių Galilėjo pranašumų, kurį pripažįsta ir kiti mūsų kolegos. Ir be to, kuo daugiau palidovų naudojama, kuo daugiau palidovų yra erdvėje, tuo daugiau tikslumo yra užtikrinama, tuo tikslesnė informacija siunčiama. Tad tai yra taip pat didelis pranašumas. Dar vienas dalykas, ką reikėtų pastebėti, tai yra tai, kad Galilėjo sistemoje palidovai, GPS sistema taip pat siunčia tam tikrus signalus, kurie yra e, labai atsparus. Jie yra sukurti taip, kad būtų atsparus bet kokioms piktavališkoms e, atakoms ar trikdžiams. Ir paskutinis dalykas, bet nekiek nemažiau svarbus, būtų tai, kad Galilėjo ir etnos yra sukurti e, tiekti tokias paslaugas, kurioms saugumas yra ypatingai svarbus. Tai reiškia, kad informacija per šias sistemas yra siunčiama e, taip pat atspari ir jeigu atsiranda koks nors sistemos trikdis, tuomet per šešias sekundės yra siunčiamas signalas, kad sistemai yra trukdoma ir gaunama informacija gali būti netiksli. Ir po to yra suplanuoti atitinkami sistemos reakciniai veiksmai. Ir be abejo, sistema yra tikrai tarpusavį priklausoma ir glaudžiai susijusi, bet aš negaliu sakyti, kad ji yra labiau tokia, negu kad dabar naudojamos. Taigi manau, kad tokių papildomų garantijų kaip ir nereikia. Dėkui. Klaus Herbert Rolf. Ačiū, Klaus Herbert Rolf. Herzlich für die Frage. Ich finde das absolut richtig. Wir sind in der. Dėkuoju Jums už Jūsų klausimą. Jūs visiškai e, teisingai pasakėte. 10-20 pabaigoje įvyko labai įdomus renginys, e, kuriame dalyvavo daug įdomių e, žmonių ir nuo to laiko daug kas buvo padaryta. Mes galime dirbti ne vien su Galilėjo programa, bet su įvairiomis kitomis palidovinės navigacijos sistemomis. Ponios ir ponai, reikia surasti atsakymą į klausimą, kur bus kuriama pridėtinė vertė, kokią pridėtinę vertę mes galime sukurti. Ir čia galima kalbėti apie visus, visus šių paslaugų įsigijimo sąlygas. Bet vienai per kitaip, jeigu Europoje turėsime palidovinę navigacinę sistemą, galėsime sutelkti savo jėgas, laukiame ir Galilėjo, ir Koperniko, Kopernikas e, programų realių apčiopimų rezultatų. Reikia nuolatos galvoti apie tai, kaip galima būtų kuo geriausiai pritaikyti naujausias technologijas. Mes negalime sukurti tiesiog vieno kažkokio prototipo ir jį bandyti pritaikyti, neturėdami stabilių sistemų. Per pastarusius tris e, ar keturis dešimtmečius e, mūsų naudojamos padėties nustatymo e, sistemos turėjo vieno, dviejų, trijų metro tikslumą. Mes norėtume, kad sistemos būtų stabilesnės suteikėte mums galimybę naudotis Europoje veikiančią sistemą. Ji tikrai bus mums naudinga. Pone Nibler. Dėkoju. Norėčiau tiesiog pakomentuoti tai, apie ką kalbėjo kolegos. Mes parlamente svarstome Galilėjo programą jau daugybę metų, nuolatos apie tai kalbame ir žinome, kad egzistuoja šios programos finansavimo problemų. Mes norėtume, kad ir mažoms ir vidutinėms įmonėms būtų leista dalyvauti gyvendinant šią programą, kad ir jos turėtų prieigą prie šios programos. Ši programa yra finansuojama iš viešųjų finansų, tai reiškia, kad ir jos teikiama nauda turėtų būti prieinama visiems. Mes e, dabar visur kalbame apie nacionalinės saugumo agentūros, JAF nacionalinės saugumo agentūros e, e, vykdomą stebėjimą. Ir tai dar kartą parodo, kad mums reikia savo sistemos, savo palidovinės navigacijos sistemos. Todėl mes šiame renginyje ir kitose renginiuose turime daryti viską, kad ši sistema pradėtų realiai veikti. Reikia spręsti daugybę visokiausių klausimų, nuo administracinių iki finansinių. Valstybės narės be abejo nori, kad finansavimas būtų vykdomas iš nacionalinių lėšų, tačiau mes manome, kad būtų kur kas geriau, jei šis projektas būtų finansuojamas iš Europos lėšų ir būtų vykdomas Europos lygmenių. Ir jums leidus, aš norėčiau užduoti dar vieną klausimą. Pone, jūs kalbėjote apie ESM ir kalbėjote apie tai, kaip galima būtų šią sistemą pritaikyti tiekiant e, galerijo paslaugas. Ką jūs, e, kaip galima būtų realiai šias paslaugas pritaikyti? Ir klausimas mūsų antrosios dalies prelegentams kokios diskusijos šiuo metu vyksta ir ką, kokią informacijos gaunate iš gamintojų. Dabar jūsų klausimas apie uh, intelektinės nusavybės uh, e, teisės. Uh, šis klausimas nepatenka į mūsų agentūros uh, darbo e, sritį, už tai yra atsakinga komisija. Bet e, be abejo, Europos GNSS priežiūros institucija ir mūsų agentūra yra atsakinga už šios sistemos priežiūrą rinkoje ir todėl mes be abejo bendradarbiaujame su komisija labai glaudžiai ir siekime apsaugoti Europos investicijas rinkoje. Šiuo metu mes rengiamės komerciniam Galilėjo eksploatavimui ir tai be abejo yra labai svarbus laikas ir todėl mes glaudžiai bendradarbiavame su komisija. Ačiū mūsų svečiams už jų pasisakymus. Baigėme mūsų pirmąją sustikimo dalį. Ir dabar norėčiau paprašyti Katerinė Kavada ir Jean-Charles Hurkat išeiti į prezidiumą, prašome. Bene, iniziamo il secondo Taigi pradėkime mūsų antrąją diskusijų dalį, kalbėsime apie intelektinės nusavybės teisės, galimybės ir e, ateitis. E, mūsų svečiai yra Ekaterinė Kavada, Europos GNS programų teisinių biudžetų ir institucinių aspektų padalinio vadovė. Prašome. Thank you, Mrs. Sartorian. Ačiū, Pone pirmininkė, labas rytas visiems, skaitant ir vertėjus. Visų pirma, norėčiau padėkoti už tai, kad mane pakvietėte ir paprašėte pristatyti e, šią temą ir norėčiau iš tiesų išreikšti dėkingumą už tai, kad šiandieną buvo surinktas toks klausimas. Kaip ponė Niber ir sakė, 2013 metai netrukus baigsis, 14 prasidės po keleto mėnesių ir mes turime būti pasirengę naujų paslaugų tiekimui. Intelektinės nuosavybės teisės sudaro labai svarbę dalį, kalbant apie mūsų programos sėkmę. Paskutinius dešimt metų buvo investuojama į šią programą ir intelektinės tos teisės būtų mūsų investicijų graža. Mes, programų vadovai, manome, kad jeigu turėsime galimybę apsaugoti intelektinės tos teisės ir jomis deramai pasinaudoti, visų pirma, galėsime gauti labai gerus rezultatus iš mūsų sistemos visame pasaulyje ir be to galėsime toliau vystyti technologijas, ne vien tik tai galilėjo technologijas, bet ir iš jos kylančias kitas technologijas, o tai yra labai svarbu visai mūsų pramoniai ir ypač smulkiam ir vidutiniam verslui. Ir be to galėsime prisidėti prie ekonomikos augimo Europoje apskritai. Kaip sakė ponas Rolfas, Aš galėčiau irgi dienų dienas kalbėti šią temą, tačiau turiu tik tai 10 minučių. Taigi pasistengsiu susitelkti ties trimis svarbiausiais aspektais. Pirmasis tai yra teisinės ir reglamentavimo aspektas, už kurį yra atsakinga komisija. Taip pat paminėsiu, kokios iš to kyla prievolės. Antra, pabandysiu pasvarstyti ir jums parodyti, kokie yra politiniai tikslai bei pagrindiniai principai, kuriais reikia vadovautis tiek komisijoje, tiek kitose politiniuose organuose, rengiant intelektinės nusavybės strategiją. Kadangi dabar, kad mes negalėsime toliau kalbėti apie Galilėjo ir jos toliau plėtoti, jeigu nesukursime stabilios, aiškios, nuoseklios ir optimalios strategijos šioje srityje. Ir Europos komisija todėl siekia politinių gairių iš Europos parlamento ir to iš jūsų norime paprašyti. Ir galiausiai aš jūs informuosiu apie laiko tvarkaraštį, kuris yra numatytas Europos komisijoje, kada yra ketinama uh, E, pateikti Europos parlamentui konkrečias rekomendacijas ir idėjas 2014 metų pradžioje. Dabar dėl reglamentavimo. Kaip jūs žinote, nuo 2008 metų Europos parlamentas ir taryba laikosi tuomet padaryto revoliucingo sprendimo. Jis reiškia, kad galų gale Europos e, sąjunga yra savininkė intelektinės nuosavybės, gaunamos, tai yra informacija gaunama iš uh, palidovų esančių erdvėje. Iki tol ES turėjo tik tai pačius palidovus. Dabar jau mes turime nusavybės teisės ir į jų siunčiamą informaciją. Tai buvo politinis sprendimas. Kodėl politinis? Visų pirma, todėl, kad ES reikia pilnai kontroliuoti visus svarbiausius Galilėjo sistemos aspektus ir elementus. Ir tai reiškia, kad E, su komerciniais partneriais yra sudaromi licencijų susitarimai. Jeigu tai nėra, da, nebus padaryta, nebus galima užtikrinti mūsų sistemos teikiamų paslaugų testinumo. Kitas dalykas yra tai, kad kai Europos Sąjunga jeigu ES neturės intelektinės nusavybės teisių, ji negalės ne, užtikrinti nemokamos ir nediskriminuojančios prieigos prie tokios informacijos visiems suinteresuotiems vartotojams. Visiems vartotojams, visiems žmonėms, kuriems ši sistema būtų naudinga ir reikalinga. Ir, ponė pirmininkė, Manau, kad skaidrės reikėtų šiek tiek pakeisti, kad aš galėčiau toliau daryti pranešimą. Dėkui. Taigi, kokie, koks yra kontekstas? Sa, kontekstą toliau pristatys mano kolega. Aš tik tai porą žodžių norėčiau pasakyti, kad mes dabar labai didžiuojamės, kadangi mūsų investicijos iš tiesų buvo labai sėkmingos. Ir dabar e, intelektinės susavybės teisės tenka Gnes France ir Europos erdvės agentūrai, tačiau Europos komisija taip pat turi tokias pat teisės, galbūt net šiek tiek didesnės, nes mes turime teisę toliau plėtoti sistemą. Ir vėliau yra planuojama, kad visi patentai susiję su patvirtinimo orbitoje faze bus perleisti komisijai iš Europos kosmoso agentūros. Ir tokiu būdu visi, visos su tuo susijusios teisės bus tiesiogiai ginamos ir priklausys Europos Sąjungai. Tai čia norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dokumentą, kuris yra labai svarbus, su juo susiję šeši patentai, tai yra dokumentas reglamentuojantis OSCIS ICD, tai dokumentas suteikiantis gami, teisę gamintojams gaminantiems reikalingas priemonės šiai sistemai gauti visą jiems reikalingą techninę informaciją nemokamai. Nuo 2014 metų sausio pirmosios dienos įsigalios nauja teisinė bazė ir Europos Sąjunga taps intelektinės nusavybės teisų vienintelė savininkė. Ir Europos parlamentas ir taryba ragino Europos komisiją siekti politinio įsipareigojimo, kad kurtume politinę sistemą, kuri padėtų užtikrinti intelektinės nusavybės teisės ir jas toliau plėtoti. Kokiegi čia yra pagrindiniai principai? Visų pirma, norėčiau paminėti keturis pagrindinius principus. Pirmasis Europos komisijos tikslas dabar jau yra užtikrinti harmoningą GNSS rinkos augimą, pašalinant nereikalingas kliūtis ir trukdžius tokiam augimui. Kitas politinis tikslas yra E, skatinti naujų technologijų plėtrą. Turime palengvinti prieigą prie naujųjų technologijų ir turime skatinti trečiasias šalis vystyti naujasias technologijas, įskaitant ir mažas ir vidutinės įmonės. Trečias tikslas tai yra ginti ir užtikrinti pridėtinę vertę ES intelektinės nusavybės teisėms. Ir ketvirtasis tikslas tai yra apginti suinteresuotų pusių interesus. Čia norėčiau skirti šiek tiek daugiau dėmesio, nes manau, kad visi suprantame ir Europos parlamentas taip pat supranta, kad visi turime stengtis ginti intelektinės nusavybės teisės. Ne vien tik tai savo, ne vien tik Europos parlamento, bet ir kitų suinteresuotų pusių tą turime daryti, jeigu norime, kad sistema būtų optimali ir veiksminga. Toliau. Kokie yra teminiai blokai, kur dabar atliekama analizė? Visų pirma, Europos komisija privalo užtikrinti prieigą trečiosiam šalims prie Galilėjo informacijos. Ir taip pat remiantis mutatis mutantis principų Europos komisija turėtų statyti abipusiškumo tiltus, jei taip galima pasakyti, tam, kad užtikrintų e, šių aplikacijų rengėjų prieigą prie Galilėjo paslaugų ir išduoti reikalingus patentus trečiosiams šalims. Dar vienas labai svarbus teminis blokas tai yra tinkamų instrumentų ir priemonių kūrimas, kurios turėtų padėti mm, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms žinoti, kokios yra jų intelektinės nusavybės teisės ir jas ginti. Ir ketvi, dar viena tema tai yra sinergijų užtikrinimas su e, dabar galiojančiomis intelektinės nusavybės vertinimo ir vertės kūrimo iniciatyvomis. Savo pranešimą baigsiu paminėdama tvarkaraštį mūsų būsimus veiksmus. Dabar Europos komisija pradėjo parengiamuosius darbus Dabar yra analizuojamas visas kontekstas, esama situacija, būtent kiek Europoje yra išduota patentų, kam jie priklauso. Ir tai svarbu, kad žinotume, kokia yra mūsų padėtis. Po to išanalizuosime situaciją su ekspertais, pramonės atstovais ir kitais suinteresuotais veikėjais ir tikimės, kad iki 2014 metų pirmo, ketvirčio, pirmo pusmečio pabaigos ketiname Europos parlamentui pateikti konkrečias idėjas, konkrečius pasiūlymus susijusius su intelektinės nusavybės teisėmis, su mūsų interesų gynimo galimybėmis ir sistemos plėtros galimybėmis. Dėkui. Grazie, Katarin Kavan. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį Jean-Charles Hurkade. France Brevet generaliniam vadovui, prašome. Bien, bonjour, je voudrais tout d'abord. Labadiena, pirmiausia, aš norėčiau uh, padėkoti poniai Sartoriai ir poniai Nibler ir Europos parlamentui už šią galimybę pasidalinti su jumis mintimis apie intelektinės nusavybės ir patentų matmenį, kurį turi Galilėjo programos įgyvendinimas. Pirmiausia, norėčiau pertiklius žodžius apie France Brevet. Tai yra pirmasis investicijų fondas, valstybinė investicijų fondas, kada nors sukurtas Europoje ir mūsų fondas yra skirtas patentams ir patentų problematikai. Panašus fondas egzistuoja Azijoje, Japonijoje, Kinijoje Ir visų šių įstaigų tikslas yra skatinti inovacijas tose šalise. Ir inovacijų skatinimas yra būtinas, ypač dabar atsižvelgiant į tai, kad patentų valdymo aplinka yra labai sudėtinga. Mūsų misija yra labai aiški. Tai yra padėti da, kurti da, naujovėms palankę da, aplinką, padėti mažoms ir vidutinėms e, da, įmonėms, padėti da, inovacijas kūriančioms įmonėms bei mokslinių tyrimų centrams, tam, kad jie galėtų tinkamai pritaikyti savo moks, mokslinius atradimus, juos patentuodami. Ir mes e, padedame pritaikyti realiai praktikoje užpatentuojamus išradimus ir taip pat padedam jiems. De, saugoti e, patento e, teisės e, tiek Europoje, tiek ne Europoje. Taigi mes saugome teisės eksploatuoti išradimus ir saugome intelektinės nusavybės teisės. Mes bendradarbiavomės jau dviejį metais su įvairiais partneriais su Europos kosmoso agentūras ir su kitais e, aktoriais, e, taliais, tomtom ir kitais e, šios ryties subjektais. Šiandien aš norėčiau Jums trumpai papasakoti apie uh, taip, kaip šiuo metu atrodo e, GNSS paslaugų patentavimas. Po to mes aptarsime rizikos veiksnius ir galiausiai aš pateiksiu kelias rekomendacijas. Pirmiausia, kaip atrodo patentų situacija šiuo metu? Mes stengiamės išsiaiškinti, kiek patentų, uh, kurie gali būti taikomi galėjo programai, šiuo metu egzistuoja. Infrastruktūros ir įrangos uh, srityje, uh, anot mūsų analizės, mes supratome 2500 patentų šeimų, tai yra gan didelis skaičius. Ir taip pat nusprendėme, kad tarp šių 2500 patentų šeimų, 26 patentų šeimos yra visiškai būtinos, be jų negalėsime įgyvendinti galėjo programos. Gali būti, kad šis skaičius gali būti ir didesnis, bet e, pirminiais duomenimis mums e, reikės šių, e, šie 26 patentų, šios 26 patentų šeimos yra būt visiškai būtinos. Yra ir patentų, kurie e, yra taikomi, e, taikomai veiklai ir paslaugoms. Čia mes suradome 400 e, patentų šeimų. Ir kai, iš jų, kai kurios iš jų yra labai svarbios tam tikroms paslaugoms. Gera žinia. Gera žinia yra ta, kad 60 procentų visų šių patentų šeimų priklauso Europos subjektams. Tai yra labai gerai. Tai netgi galima sakyti, kad tai išskirtinė situacija technologijų pasaulyje. Ir taip yra dėl to, kad Europa labai sėkmingai per pas, e, pastaraisiais dešimtmečiais investavo į e, kosmoso ir palidovų e, sektorių. Ir Todėl mes matome šiandien, kad e, mums priklauso nemaža dalis e, šioje srityje galiojančių patentų. Tai yra tikrai labai gerai. Tai yra reali e, investicijų Europoje išdava. 35 procentai patentų priklauso JAV subjektams ir 3 procentai tai priklauso kinams. Tai yra nedidelis skaičius, bet jisai auga. Dar vienas svarbus dalykas tai yra tai, kad 54 procentai visų šių patentų priklauso pramonės subjektams, pri, tai yra priva, privačiam sektoriui. Ir šiandien šios įmonės neprivalo dalytis šiais ta, savo patentais. Neprivalo leisti mums naudotis savo išradimais. E, ir be abejo, pirmiausia, ne Europoje esantis objektai e, tikrai neprivalo mums e, suteikti jokių teisų. Rizikos. Pirmoji, riziko, pirmasis rizikos veiksnys tai yra tai, kad nereikia manyti, jog visi galilėjo uh, įgyvendinimui ir infrastruktūros e, kūrimui ir paslaugų teikimui reikalingi patentai yra prieinami iš karto ir automatiškai, arba kad jie yra prieinami mums e, priimtinomis sąlygomis. Mes žinome iš savo patirties, e, taikant kitas technologijas, kad kartais trukdoma yra naudotis e, išradimais e, dėl įvairiausių priežasčių, pirmiausia, siekiant apsaugoti savo privačius interesus ir tai gali sukurti pakankamai sudėtingas e, sąlygas, darbo sąlygas. Dar vienas svarbus veiksnys tai yra tai, kad Daugiau nei 50 procentų visų šių patentų gali būti pritaikinę ne tik Galilėjo programai, bet ir kitoms palidominės navigacijos, e, e, navigacijos sistemoms, pavyzdžiui, GPS 3. Apie 50 procentų šių patentų pritaikoma yra e, GPS 3 ir Galilėjo programai. Uh, Ir nemažai galima jų taip pat pritaikyti glonas ir kinų palitovinėms sistemoms. Tai nieko nestebina dėl to, kad iš esmės pagrindinės technologijos naudojamos šioje srityje yra tos pačios. Tai, kad pusė visų pa, šių patentų gali būti taikoma visoms navigacinėms sistemoms, gali būti viena vertus vertinama kaip rizikos veiksnys, o kita vertus kaip galimybė. Ir šie patentai bus reikalingi e, šie, e, tam, kad galima būtų išnaudoti visas galėjo programos galimybės. Toliau mes manome, kad reikėtų e, pasvarstyti ateityje štai apie ką. Taip jie ir atspindi mūsų rekomendacijas. Pone Kavada e, jau buvo e, išdėsti daug įdomių minčių, kurias mes iš es, e, tikrai remiame. Ji kalbėjo apie tai, kad reikia parengti intelektinės nusavybės strategiją kuri būtų skirta e, viena vertus tam, kad galima būtų kuo plačiau pritaikyti Galilėjo sistemas, tai būtų pirmasis e, tikslas, e, tai būtų svarbiausias politinis šios strategijos uždavinys. Ir nuo to priklausys, ar sugebėsime sėkmingai pritaikyti Galilėjo programas. Ir antra, o ir tas antras tikslas yra su, suderinimas su pirmuoju, tai yra Europos sistemų dėgymo skatinimas. Taigi e, skatimo veiksmai ir e, apsaugos veiksmai yra reikalingi. Jūs reikia derinti. Mes jau pradėjome bendradarbiauti su savo partneriais e, pramonėje, plėtodami iniciatyvas, kurias gali pasiūlyti Europos pramonė. Ir jos yra skirtos tam, kad būtų užtikrinta laisva prieiga e, Europos e, subjektams, kad jie galėtų naudotis e, užpatentuotais išradimais ir tam, kad galima būtų kuo geriau išnaudoti šitų patentų investicinę gražą. Ir čia reikės dėrėtis su pramonės atstovais Ir patentų valdytojai, turėtojai, valdytojai turės dėrėtis ir dažnai tos dėrybos bus tarptautinės, jos vyksta tarp mūsų, JAF ir e, Kinijos. Ir todėl reikėtų šios veiksmus koordinuoti protingai tam, kad pramonės siūlomos iniciatyvos būtų remiamos e, globalesnė, gyveninant globalesnės rekomendacijas, kurias siūlys ES institucijos. Dėkuoju Jums uždėmesi. Bene, grazie, Jean-Charles Hurkada. Dėkoju ponui Hurkada. Ar kolegos turi pastabų, klausimų? Kolega Gnybler, prašome. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui, poniai Kavada ir ponui Hurkada už labai įdomias prezentacijas. Ačiū poniai Kavada už tai, kad sakote, kad reikia toliau dirbti su intelektinės nusavybės teisų klausimu 2014 metais. Aš norėčiau užduoti labai tokį specifinį klausimą. Horizontas 2020 programa. Ar e, ten numatytos taisyklės galėtų būti pritaikytos ir e, šios ryties IPR teisėmis? Mes suprantame, kad e, IPR teisės yra reikalingos, kad sistema veiktų, kad būtų galima užtikrinti prieigą prie paslaugų. Ir kad ES toliau kontroliuotų na, visą šią sistemą, todėl kad jį būtent ją ir finansavo. Tačiau kyla klausimas, kaip tai bus yra daroma. Ar bus vadovaujamas į horizontas 2020 taisyklėmis, ar bus sukurtas kažkokios naujos taisyklės. Ačiū dabar žodis kolegai Kančanam. Ačiū svečiams už pasisakymus. Aš norėčiau atkalbėti apie išteklius, tuos ribotus išteklius, kuriuos mes turime. Mes daug kalbame apie e, teisės aktus, apie naują teisinį pagrindą. Ir dabar atrodo, kad viskas yra viešai kontroliuojama, siekiant na, užtikrinti vienodą ir nemokamą prieigą visiems prie paslaugų ir tai yra sveikintinas dalykas. Tačiau tuo pat metu kalbama apie investicijų gražą. Taigi tai yra kaip ir jau privataus subjekto teisė reikalauti e, pelno iš savo investicijos. Taigi aš norėčiau paklausti, tai, ką mes padarėme iki šiol, jau padarėme, tačiau buvo sakyta, kad dar na, visas procesas nebaigtas, o ištekliai tikrai yra riboti, todėl galbūt reikėtų pagalvoti apie kažkokią privačios ir viešosios partnerystės idėją, kad būtų galima kuo greičiau e, užbaigti visus darbus ir kad e, na, paslaugomis būtų galima greičiau naudotis. Taigi aš norėčiau sužinoti, ar kokia yra jūsų nuomonė, ar yra galimybių traukti ir privatų kapitalą, nes kažkas jau buvo, kaip sakant, nuveikta. Bet daugiau yra kalbama, o nedirbama, kad na, būtų įgyvendintas tas viešosios ir privačios nusavybės dalyva partnerystės projektas. Ačiū, dabar norėčiau suteikti žodį e, poniai Kavada, kad jie atsakytų pirmąjį klausimą. Ačiū už užduotus klausimus. Visų pirma, norėčiau atsakyti poniai Nibler. Galilėjo yra finansuojamas iš GNSS biudžeto. Ir taip pat yra parengta speciali EPR politika, kuri bus toliau tobulinama O kai dėl horizonto 2020, tai jūs teisingai pastebėjote, kad yra tam tikros taisyklės, kurios yra sėtinos ir su EPR politika. Mes norime, rengdami savo politikas, remtis dviem pagrindais, kurie tarpusavyje e, dera ir nėra nieko, kas, pavyzdžiui, galėtų kelti problemų. Kaip sakiau, e, kitais metais Europos parlamentas sulauks mūsų e, papildomo dokumento, kuriame bus aiškiai pasakyta, kas, kam priklauso kiekviena programa. Ir taip pat bus pateikta informacija, kaip būtų galima uh, žengsti dar vieną žingsnį ir įtraukti papildomus e, tuos subjektus į programų nusavybės aspektą. Dabar dėl teisinių dalykų, tai jūs esate teisus. E, brangu apsaugoti intelektinę nusavybę. Taigi mes dabar turime pagalvoti, kaip tie kaštai susiję su apsauga galėtų būti panaudoti programos ir apskritai ES naudai. Mes nenorime dirbti tik tai su patentais, mes norime suteikti naudos ir e, Europai, kad e, programos būtų vystomos ir kad būtų ginamos patentais Europos Sąjungoje. Taigi, kaip sakiau, mes siekiame naudos ir tikrai izolacija ar kažkoks ribotumas nėra mūsų tikslas. Dėl PPP privačios ir viešosios partnerystės, turiu pasakyti, kad prieš keletą metų mes galvojame apie šią galimybę, tačiau suvokiame, kad tokia partnerystė nepasiteisintų, todėl kad kilo per didelę rinkos riziką. Tuo metu privatus sektorius, kurio mes prašėme investuoti, abejojo, kad na, iš tiesų e, jie gaus naudos. O šiandieną komisija, taryba ir Europos parlamentas sugebėjo išspręsti daug problemų, skaitant ir problemą su patentais. Todėl bus sukurtas toks stabilus pagrindas toliau vystyti programą e, ir būtų gal, tai mes e, galėsime sumažinti rinkos e, keliamą riziką. Todėl po kelių metų aš manau, kad e, mūsų programos bus labiau patrauklios privačioms investicijoms. Taigi mes tikrai sukursime tokias sąlygas ateityje, tokį stabilumą privačiam sektoriui, kad jis būtų suinteresuotas investuoti. Grazie, Jean-Charles Urkad. Ačiū dabar žodis e, Jean-Charles Urkad. Ar turite kažkokiu pastabų? Oui, je, je crois que le, le... Aš manau, kad e, kitas e, etapas bus labai svarbus. Ir džiugiuosi, kad Europos komisija pateikė šių dokumentų paketą, kurios tikslas yra iš, išsiaiškinti uh, iki 2014 metų antrojo pusmečio bendrą viziją, kuri leistų mums e, geriau taikyti politiko, komisijos siūlomą politiką ir geriau gyvendinti pramonės siūlomas iniciatyvas. Aš manau, kad tam skiriamas laikas, tai yra 2014 metų antrojo pusmečio, padės mums e, e, surinkti visas reikiamas diskusijas, įsiklausyti visų nuomonę, tam, kad galima būtų kartu tiek e, geriausiai pritaikyti realias šiandienos teikiamas galimybės, o jos yra realios ir tikrai apčiuopiamos galimybės tinkamai panaudoti. De, de, visas jau labai svarbes padarytas investicijas, įskaitant ir e, tai, kad mes galime pasinaudoti jau turi, turimą sukurtą gan didelę patentų e, bazę. Ir be abejo, kartu turėtume ir, plėto, ir plėtoti santykius su kitais subjektais esančius kitose e, šalise. Ir taip mes galėsime surasti geriausią pusiausvyrą, kuri leistų mums e, surasti pusiausvyrą tarp e, Galilėjo programos pritaikymo ir tolesnio skatinimo. Tai bus labai svarbu. Ir Kaip minėjau, reikėtų daryti taip pat viską, kad būtų užtikrinta kuo geresnė, kuo didesnė investicijų graža ir kad būtų išsaugotos Europos įmonių subjektų konkurencingumas visame pasaulyje, nes konkurencija čia yra pasaulinio ligmens. Ačiū. Angelika, ar norėtume dar kažką pasakyti? Ja, ja, Dank, Frau also... Dėkoju. Pone pirmininkė, tiesiog keletą pastabų norėčiau pasaky, e, išsakyti. Dėkuoju mūsų antrosios dalies prelegentams. Aš norėčiau pabandyti apibendrinti tai, ką išgirdome šiandien per šiuos mini klausimus. Pirmiausia, būtina yra užtikrinti, kad Europos pramonė galėtų pasinaudoti šiomis programomis. Mes norime, kad investuojant vieną eurą, kiekvienas investuotas eurų virtų dešimt eurais. Tai būtų labai gerai. Galilėjo paslaugos yra labai paklausos, tai yra labai svarbu. Ypač dabar, kai artėja Europos parlamentų rinkimai. Dabar mes galime kalbėti ne vien apie tai, kad e, į kosmosą yra siunčiami palidovai, bet ir apie tai, e, kam gali būti naudojamos e, palidovinės navigacinės paslaugos, pavyzdžiui, išmanusis žemės ūkis, apie tai jau buvo kalbėta, tai yra tik vienas rytis. Šių technologijų potencialas yra didžiulis ir mūsų pramonė turėtų jį išnaudoti. Buvo labai įdomu išgirsti ir apie rizikos veiksnius, su kuriais mums gali tekti susidurti. Turime daryti viską, kad būtų užtikrintas šios sistemos stabilumas, nenutrukstamumas. Visa sistema turėtų būti labai patvari, konkurencinga, o žinome, kad GPS e, yra labai e, sudėtinga konkurente. Pono Urkat pateikti skaičiai buvo labai įdomus. Tai, kad e, Europoje mes esame sukaupę tiek daug e, patentų, kurie yra susijęs su Galilėjo teikiamomis paslaugomis, yra labai gera žinia. Šios patentus reikia tinkamai valdyti. Džiaugiamės, kad tiek, patentų, tiek daug patentų priklauso uh, Europos subjektams. Bet jūs minėjote, jog šioje srityje egzistuoja ir šiokios tokios rizikos. Mums reikia tokią sistemą, kuri leistų mums tinkamai išnaudoti visų šių technologijų potencialą, visus mūsų turimus privalumus. Ir ponia Kavada kalbėjo apie tai, kad Europa turėtų geriau kontroliuoti visą šią sistemą. Aš jums visiškai pritariu, nes manau, kad tai yra iš tiesų labai svarbu. Intelektinės nusavybės teisų turėjimas yra labai svarbus. Kartu būtina užtikrinti nediskriminacinę prieigą prie šių teisų. Taigi 2014 metais, tikiuosi, mes pamatysime realius, apčiuopiamus visų mūsų darbo rezultatus. Dėkoju mūsų kalbėtojams, dėkoju prelegentams, dėkoju ir poniai pirmininkiai. Ir ponė Primke, aš tikiuosi, kad mes galėsime pritesti šį įdomų dialogą kitais metais. Grazie da parte della komisione. Komiteto vardu norėčiau padėkoti Ekaterinė Kavada ir Žan Šarla eh, Hurkat. O mūsų antroji diskusijų dalis yra skelbiama baigta. Greitai prie mūsų turėtų prisijungti Antonijo Tajani. Ir jeigu mane teisingai informavo, e, viceprezidentas ką tik tai iš, išėjo iš komisijos pastato, kur įvyko komisijos kolegijos posėdis. Taigi turime palaukti e, komisijos nario. Todėl siūlyčiau padaryti 80 minučių pertrauką.

Grazie a tutti i colleghi presenti. Norėčiau dar kartą pasisveikinti su visais komiteto nariais, mūsų svečiais, kurie dalyvavo vieša, viešame klausime. Prie mūsų prisijungė Antonijo Tajani. E, kaip sakiau, e, prisijungė vėliau nei tikėtasi, kadangi turėjo dalyvauti komisijos kolegijos posėdėje. Kaip komisaras žino, E, šiandieną įvyko e, viešieji klausimai, kuriuose buvo kalbama apie Galilėjo klausimus. Taigi norėčiau iš karto jums ir suteikti žodį. Prašome. Dar kartą norėčiau padėkoti komisarui iš tai, kad atvykote. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad mane pakvietėte atvykti į komitetą ir taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad šiame komitete yra pabrėžiamas ES kosmoso e, politikos aspektas ir kad jis yra labai svarbus, kalbant apie e, visą ES ekonomiką. 24 e, Liepos dieną E, buvo atlikti e, pirmieji viešieji Galilėjo paslaugų tikrinimai. Ir tų testų metu mes e, pat... užfiksavome labai teigiamus rezultatus. Ir džiaugiamės, kad yra sukurta tikra ES palidovų sistema. Ir toks rezultatas buvo pasiektas ne tik tai dėl mokslininkų ar dėl technologų, tai yra ir politikų e, darbo rezultatas, nes ES parodė, kad sugebės e, na, pasiekti teigiamų rezultatų ir palidovų paslaugų srityje. Mūsų e, paslaugos šiuo metu E, galima sakyti, kad yra daug tikslesnės nei pavyzdžiui JAF GPS teikiamos paslaugos. Mūsų paklaida e, arba tikslumas siekia 2 e, metrus. Į orbitrą jau paleisti keturi palydovai. Ir Galilėjo galės greitai pateikti, pas, pasiūlyti naujas paslaugas, panaudojant antžeminės sistemas. Be to, Galilėjo programa e, suteiks daugiau galimybių e, rinkoms, pramonė ir taip toliau, apie ką kalbama ir šiandieną. Kaip e, žinote, tas e, Galilėjo e, kaip ir kūrimo procesas dar nėra baigtas, trūksta dar tikrų infrastruktūrų ir kaip buvo pasakyta anksčiau, daug sektorių galės turėti naudos iš Galilėjo palidovų E, siunčiamų e, signalų, taip pat tai bus e, daug naudos ir iš Kopernikus palidovų, pavyzdžiui, jie galėtų būti panaudoti gaivalinių nelaimių atveju. Kopernikus palidovų pagalba mes gali, galėsime geriau matyti tas zonas, kur, kurioms reikia suteikti pagalbą ir kokios techninės priemonės ten yra reikalingos. Taigi Tokiu būdu bus sutaupyta ir laiko, ir galbūt išgelbėsim net ir daugiau gyvybių, nes mm, sugebėsime išvengti to e, vietos e, situacijos analizavimo. Kaip jau sakiau, kai kurios Galilėjo e, paslaugos bus pradėtos naudoti nuo 2015 metų. Kitaip tariant, dar prieš baigiant tam, dėkti tam tikrą infrastruktūrą. Ir mes kaip komisija norėjome, kad Galilėjo paslaugos būtų naudojamos dar prieš e, pasibaigiant šiai, e, šiam komisijos mandatui. Taigi šis tikslas ir buvo pasiektas e, kaip sakoma, Galilėjo paslaugų rinka yra milžiniška ir Iki šiol ES subjektai naudoja, naudojo JAV GP sistemą, dabar bus galima naudoti ES technologijas, todėl atsivers daug galimybių ES pramoniai, taip pat ir mažoms ir vidutinėms įmonėms bus sukurta daug e, kvalifikuotų darbo vietų. Be to, mes manome, kad e, per atmesus dešimt metų Galilėjo paslaugos galės suteikti apie 90 milijardų eurų pelno. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad e, Londone, taip pat ir Fučino E, buvo susitikusios įmonės, kurios e, yra atsakingos už paslaugų teikimą. Pavyzdžiui, Londone buvo organizuotas didžiulis renginys kartu su Junktinės karalystės vyriausybė ir šio reglamento e, renginio metu buvo kalbama apie galėjo paslaugų naudojimą. Be to, Fučinon Liepos mėnesį buvo organizuotas dar vienas renginys. Be to, komisija organizuoja parodą European uh, Space Expo, uh, kurios tikslas yra parodyti piliečiams, taip pat ir įmonėms, kam galėtų būti panaudoti Galilėjo palidovų signalai. Romoje uh, ši paroda sulaukė labai daug susidomėjimo. Rugsėjo mėnesį čia apsilankė 55 tūkstančiai žmonių. Dar kartą priminsiu, kad e, būtent mano generalinis direktoratas buvo atsakingas už šios parodos organizavimą. Ir e, Parodos metu taip pat buvo organizuojami specialūs seminarai tiek, įmonėje, tiek, tiek įmonėms, tiek e, piliečiams, kad būtų na, kaip daugiau teikiama informacijos apie Galilėjo palidovų signalus. Dabar ši paroda bus iš Romos persikels į Vilnių. Siekiant, na, kaip ir, kad visi mūsų tikslai būtų įgyvendinti, nereikia pamiršti, kad tam reikėtų sukurti tinkamas sąlygas dėl GNSS agentūros. E, horizontas 2020 tai yra numatęs e, atitinkamas lėšas GNSS agentūros veiklai ir komisija taip pat e, užsakė studiją, kurios tikslas yra įsiaiškinti, kaip na, kuo geriau panaudoti Galilėjo uh, teikiamas paslaugas rinkoje. Metų pabaigoje mes sulauksime studijų rezultatų ir žiūrėsime, kokį ar verta pateikti teisės aktų pasiūlymą ar ne. Toliau kitas dalykas yra teisės aktai, egzistuojami teisės aktai. Ehm, pagal kuriuos e, automobiliuose E, įmontuoti imtuvai turi turėti galimybę gauti Galilėjo palidovų signalą. Taigi e, pramonės atstovai turi užtikrinti, kad jų gaminama produkcija atitiks e, egzistuojančius teisės aktus. Taigi norėčiau paprašyti Europos parlamento, kad jis paremtų mano minėtą teisės akto pasiūlymą. Ta patį galima pasakyti apie Kopernikus. Per Kopernikus e, palidovai leidžia mums e, surinkti daug informacijos apie klimato kaitą, taip pat, e, kaip sakiau, tie palidovai galėtų būti panaudojami gaivalinių nelaimių atveju, o bendrai Kopernikų ir galėjo palidovų surinkta informacija gali būti labai svarbi, pavyzdžiui, kai gaivalinių nelaimių atveju reikia padėti žmonėms. Taigi aš dar kartą norėčiau padėkoti už tai, kad e, pakvietėte mane dalyvauti šiame e, renginyje ir norėčiau mm, priminti dar keletą dalykų. Pereitą savaitę aš susitikau kartu su komiteto pirmininkė Suprodžiu ir kitais šešėliniais pranešėjais ir paprašiau, kad būtų pritaikyta ta skub, skubos procedūra. Žinau, kad E, na, tai galbūt nebus lengva padaryti, tačiau tikiuosi, kad bus, e, bus pasiektas susitarimas kuo galima greičiau. E, mums labai svarbu, kad Galilėjo paslaugos būtų kuo efektyviau naudojamos ir kuo galima greičiau. Dėl tos priežasties aš paprašiau, kad Europos parlamentas tam tikrų teisės aktų atžvilgių e, imtųsi tos skubos procedūros. E, paprašiau, kad e, būtų pateikti atitinkami procedūros terminai. Kadangi jau kalbame apie terminus, priminsiu keletą dalykų apie Galilėjų programą. Prieš savaitę susitikau su ponu Žažan Durnan, kalbėjau apie infrastruktūrą ir pozicionavimą, apie paslaugų teikimą. E, man buvo sakyta, kad na, e, Vokietijos įmonė, e, kuri buvo atsakinga už e, palydovų paleidimą, susidūrė su tam tikrims problemomis, tačiau e, tolesni veiksmai galės ir su jais susiję terminai bus pristatyti spalio mėnesį. Bet kuriuo atveju mane, mane patikino, kad visas, visi mūsų tikslai bus pasiekti 2014 metais. Taigi e, taip pat mes ketiname sulaukę informaciją pateikti e, viską jums, tarybai ir Europos parlamentui apie naujausius e, nustatytus terminus šioje srityje. Toliau norėčiau paminėti jaunuosius mokslininkus, taip pat ir naujas įmonės. E, įgyvendinant Kopernikus ir Gėlėjo programą. Jiems bus e, skirta labai daug dėmesio. Pavyzdžiui, norėčiau paminėti e, vieną jauną mokslininkę iš Romos universiteto, kuri e, parengė programinę įrangą skirtą galėjo signalų koduoti. Taigi, kaip matote, jaunieji mokslininkai aktyviai dalyvauja galėjo programoje. O mes norime, kad galėjo programa taptų tą tyrimųjų laboratoriją, kuri leistų e, sukurti darbo vietas mūsų geriausiams e, talentams, mūsų geriausiams mokslininkams. Taigi tai turėtų būti labai svarbi priemonė konkurencingumo ir augimo politikai. Tai, o būtent per jas mes ketiname kovoti su ekonominė krize. Tikiuosi, kad e, vasario mėnesį taryba, aš jau pasakiau e, ir Baroso tarp aptariamų klausimų galėtų aptarti ir kosmoso pramonės aspektą. Ir ne tik tai kalbėtų apie e, fiskalinį paktą, bet kalbėtų ir apie pramonės paktą, kalbėtų apie ES pramonės gaivinimą. Ir vakar trys didžiosios pramonės e, asociacijos iš Italijos, e, Vokietijos ir Prancūzijos būtent to ir prašė. Taigi aš dar kartą norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad jūs e, prisidedate prie to, kad mes e, kurtume naują pramoninę politiką, kuri būtų konkurencinga ir e, ekologiška. Dėkoju. Komisario. Ačiū komisarui. Dabar perikime prie mūsų įprastinio komiteto darbo. Jeigu turite dar klausimų komisarui, tai galite juos užduoti. Jeigu kolegos turi pastabų, ne, atrodo, kad mm, klausimų nėra. Antonio Tajani, norėčiau jam padėkoti už tai, kad atvyko. Ir džiugu, tikiuosi, kad na, kai mums bus naudingas jūsų dalyvavimas, jūs sutiksite vėl atvykti į mūsų komiteto posėdį. Dėkuoju. Bene, iniziamo i lavori della Commissione. Teskime mūsų komiteto darbą. E, posėdėje dalyvauja ir kolega Frankas Prost, parengęs pranešimą apie Kars 2020. Diskusijams galime skirti 45 minutės, taigi iš karto ir norėčiau suteikti žodį pranešėjui, kad jis pristatytų savo nu, pranešimo projektą. Prašome. <coughs> Merci, madame la, la présidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjų kolegos. Uh, Pradedant jums leidus, norėčiau nuo bendro konteksto, nuo bendrų aplinkybių, taip kaip aš jas matau. Mes kalbame apie e, Europos pramonės e, automobilių gamybos pram, sektoriaus e, veiksmų planą KARS 21. Automobilių pramonėje yra labai svarbus sektorius, kuriuo nuo 2008 metų domisi tiek žiniasklaida, tiek mūsų piliečiai. Ir todėl mes, kaip jų, jiems tiesiog atstovaujant instituciją, turime e, sureaguoti jų nerimą. Mes e, stengiamės parengti tekstą, kuris padėtų mums geriau e, dalyvauti diskusijose. Šis tekstas nėra privalomas Tačiau aš manau, kad mes turime aiškiai išdėstyti savo mintis, jos turi būti išdėstytos trumpai ir aiškios, aiškiai taip, kad visi piliečiai ir verslininkai suprastų, ką mes norime pasakyti. Mūsų tikslas pirmiausia yra išsaugoti darbo vietas, kompetenciją Europoje ir tik. Uh, Ir tik po to galim bus galvoti apie tai, ar reikia reformuoti šį sektorių ar ne. Mes norime, kad mūsų, pram, mūsų politika skatintų uh, inovacijas, padėtų tiems, kas nu, turi naujų idėjų, tam, kad uh, mes galėtume išnaudoti savo konkurencinį pranašumą. Tai yra uh, naujovių, gebėjimų kurti naujoves. Todėl reikėtų pagalvoti apie tai, kokios priemonės yra reikalingos. Reikia manyti apie viską reikia globalaus požiūrį, tokio, kurį taikė JAF, e, reformuodamas savo, ja, savo automobilių pramonę. Ir mes matome tos reformos rezultatus. Panašu, kad Europoje automobilių pramonė e, e, yra tiesiog mėganti gražuolė, galėčiau panaudoti tokį posakį. Prieš teikdamas savo rekomendacijas, aš norėčiau Jums paaiškinti, kokia yra dabartinė e, e, situacija. Restruktūrizuoti šią pramonę ne, nebus lengva. Veiksmų planas yra pernelyg bendras ir neatsižvelgia būtinybę e, daryti struktūrinius pokyčius. Kaip mes galėsime veiksmingai sureaguoti į krizę? Nei, jei neišnagrinėsime dabartinės situacijos, nežinosime, kokiu priemonių reikia imtis ateityje. Krizė nevienodai paveikė rinkos segmentą, gamintojus e, ar e, pardavėjus. Rinkoje dar yra populiarios kai kurios automobilių markos. Tačiau ne, vien, ne vienas Europos gamintojas nėra apsaugotas šiandien. Todėl reikia galvoti apie ateitį Be abejo, mes kalbame apie prognozes, nežinome, kaip dar keisis rinka. Ir jeigu mes neįsimsime veiksmų skubiai, tuomet jos gali ir neišsipildyti. Mums reikia politinės valios. Ji yra būtina tam, kad mes sukurtume trumpalaikę, trumpesnės perspektyvos darbo tvarkę. Ir aš manau, kad mes galime pateikti ger, e, gerus klausimus. Kokia yra dabartinė situacija? Ar galima būtų geriau išnaudoti veiksmų koordinavimą ES lygmenių? Nes tik tai taip mes galėsime konkuruoti su uh, kitomis pasaulio šalimis. Ką mes galime padaryti po, uh, politinėmis priemonėmis? Kaip galime skatinti uh, fiskalinę sanglaudą Europoje? ką turėsime paukoti, kodėl negalime tik, e, e, semtis įkvėpimo iš aeronautikos sektoriaus e, reformos. Antra, reikėtų taip pat sustiprinti mūsų padėtį vidaus ir išorės rinkose. Mes turime geriau rūpintis intelektinės nusavybės teisų turėtojais ir taip pat reikalauti, jog būtų taikoma uh, taikomi vienodai standartai prieš teikiant produktus rinkai. Turime taip pat reikalauti, kad mūsų prekybos santykiuose būtų taikomas apipusiškumo e, principas, kuris būtų įdėktas į visus mūsų susitarimus. Tik tai taip mes galėsime e, padėti šiam sektoriu išlikti konkurencingam. Ir paskutinis dalykas, reikia padėti mažoms vidutinėms įmonėms. Trečia, komisija pateikė labai gerų pasiūlymų dėl mokslinio tyrimų e, finansavimo. Galima galvoti apie įvairias naujoviškas finansavimo priemonės, bet iš esmės mūsų konkurencijos skatinimo politika turėtų tarnauti e, sektoriui. Uh, reikia suteikti daugiau deguonės mūsų įmonėms, jos reikia dabar, krizės metu. Ketvirta, mums reikia teisės aktų, kurio, kurie būtų protingi, kurie nenumatytų per nelik daug ribojimų. Ir komisija tai puikiai supranta reikia nustatyti tokias normas, kurios padėtų sektoriui e, išlikti konkurencingam. Teisės aktai turėtų būti tokie, kad gamintojai aiškiai žinotų, kas laukia jų ateityje. Nes labai dažnai jiems kengia tai, kad mes elgiamės nenusekliai. Ir paskutinis dalykas, tai yra žmogiškieji ištekliai. Aš palankiai vertinu komisijos pasiūlymus šiuo klausimu, tačiau aš galiu konstatuoti, kad darbo e, rinka e, e, neatitinka sektoriaus poreikių. Mums reikia pasiruošti galimiems paklausos pokyčiams. Ir todėl mes privalome reikalauti, kad šiam klausimui būtų skiriamas didesnis dėmesys kad būtų plėtojamas socialinis dialogas aktyviau. Gerbimieji kolegos, aš pateikiu savo pasiūlymus e, apie tai, kaip galima būtų plėtoti Europos automobilių gamybos pramonė. Mums reikia Europos, daugiau Europos. Reikia ieškoti bendrų atsakymų. Ir būtų gerai, kad mes didelę balsų persvarą galėtume patvirtinti Europos parlamento poziciją. Štai e, ką aš siūlau, gerbėjai kolegos, ir be abejo, nekantri lauksiu jūsų pasisakymų ir po to, be abejo, lauksiu ir jūsų pakeitimų. Visi. Ačiū. Dabar žodis ponui Džerek. E, dziękuję bardzo. E, szanowni koledzy, w związku. Dziękuję. Gerbiami kolegos. Situacija Europos automobilių pramonėje yra sunki. Todėl komisija parengė planą automobiliai 2020, Cars 2020, kurį dabar ir peržiūrime. Ir mes ketiname renkti savo iniciatyvą rezoliucijos projektą. Europos rinka susidūrė su paklausos mažėjimu nuo 17 milijonų iki 12 milijonų sumažėjo skaičiai. Ir reikėtų atsakyti į tokį klausimą, ar dėl to kalta krizė? Na, jav viskas pasisuko kitokią kryptimį nuo 13 milijonų iki 17 milijonų, nors ten krizė gilesnė negu bet kada. Tad kodėl Europoje rinka kuri yra e, to, per pus priliksanti pusė JAV rinkos, kodėl Europos rinka taip pakenčia. Noriu pasveikinti pra, gerbiamą pranešėją, parengus pranešimo projektą. Tačiau noriu pasakyti, kad komisijos dokumente automobiliai 2020 yra klaidų. Ten yra pernelyg viskas supaprastintai atspindima ir apsiribojama automobilių gamintojais e, Europos rinkoje teikiančiai savo produkciją. Tai nėra pakankamai holistiškas požiūris. Negalima automobilių pramonės atskirti nuo visų kitų Europos pramonės šakų, kaip tarkime dėl atsarginių detalių gamybos. Europoje rink, e, krizė juk yra platesnio pobūdžio. Dėl to atsiranda nedarbas, tad problema ir sunkumai yra gerokai platesnio pobūdžio. Todėl atidžiai klausiausi, ką sakė pirmininkas Tajanis, kad norima plėtoti pramonės politiką, tačiau tai būtų tik tai pradžia. O grįžtant prie pranešimo, jo autorius ponas Prustas aiškinamosiose pastabose gana teisingai pastebi, kad trūksta aiškių apibrieščių, kas yra europinė įmonė. Pavyzdžiui, ir kaip, ar mes, kaip politikai, privalome remti Europos automobilių pramonę ar pasaulinės, tarptautinės automobilių gamybos įmonės, kurios tiekia savo produkciją ir į Europos rinką. Manau, elgtis reikėtų taip, kalbant apie strategiją. Reikėtų atskirti Jeigu strategija bus supainiota ir joje viskas bus sujungta į vieną, tai mums reikš didesnius kaštus ir atsiais brangiau. Tai tiek turėčiau pasakyti kol kas. O pranešėjo dokumentas mums suteikia gerą progą pateikti įdomius atsakymus į ten vardėmus dalykus ir tą padaryti galime teikdami pakeitimus. Iš tiesų, tiek mums, tiek komisijai tai būtų labai svarbu. Dėkui. Dėkui. Toliau, ponė Valian. Yes, uh, thank you. Thank... Dėkuoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešimo projektą. Jame puikiai atspindima visi klausimai, keliantis nerimą kurie yra minimi automobiliai 2020 dokumente. Tas dokumentas yra be abejo žingsnis teisinga kryptimi, reformuojant automobilių pramonę, tačiau jo trūkumas yra tas, kad ten nėra aiškių išvadų. Todėl aš norėčiau jungtis prie pranešėjo ir paraginti parengti konkrečias pramonės priemonės ir koordinacinės priemonės, taip pat nustatyti konkrečius veiksmus, kurie būtų skirti pagerinti Europos automobilių gamintojų veiksmingumą. Veiksmų planas turėtų būti skirtas tam, kad komisijos pastangos būtų skirtos sustiprinti e, strategijas ir politiką skirtą e, automobilių pramoniai e, klimato ir aplinkosaugos aspektais. Komisijai nereikia daugiau galių, kad galėtų įgyvendinti visus savo norus. Jai nereikia renkti ir naujų teisinių aktų, kurie atspindėtų dabar esančias aktualijas. Informacija yra, ji yra žinoma, Tiesiog da, gamintojams ir darbuotojams automobilių pramonėje reikia teisinio aiškumo ir konkrečių veiksmų, kuriuos planuoja komisija. Būtent todėl aš manau, kad reikėtų užtikrinti, kad automobiliai 2020 veiksmų planas ir pasiektų tuos tikslus, kuriuos išsikelia ir nustatytų konkrečius veiksmus, kurie būtų skirti sukurti vieningai rinkai, nes tai padės mums sumažinti biurokratiją ir veikti sklandžiai. Manau, kad vis tik tai rasime bendrą sutarimą ir bendrą pagrindą gerai, geram pranešimui ir aš nekantrai laukiu tolesnių darbų. Dėkuoju pirmininkė ir pranešėjau. Grazie, la parola monsieur Šado, prego. Ačiū žodis ponui Šado. Merci, madame la présidente. Et, et, et... Ačiū, ponė pirmininkė, ir dėkuoju pranešėjui už šį tekstą. Aš manau, kad jis yra svarbus. Aš iš esmės pritariu tam, apie ką kalbėjo kolega. Gal ne, viso, ne visiškai pritariu visoms išvadoms, bet pritariu ben, tam, ką jisai sakė bendrą kontekstą. Pranešėjas visiškai teisingai sakė, kad šiandien mes turime pertiklinius e, gebėjimus, e, e, struktūrai, tai yra struktūriniai pertikliniai gebėjimai. Tačiau aš nemanau, kad mes žinome, ką daryti nes e, e, šie e, pertekliniai struktūriniai gebėjimai yra dalykas, į kuriuos valstybės narės reaguoja konjunktūrinėmis priemonėmis, jos tengiasi skatinti paklausą. Yra teikiamos įvairios lengvatos perkant automobilius. Ir taip naudojamas yra viešusios lėšos tam, kad būtų išlaikyta automobilių pramonė. Tačiau struktūrinė krizė nėra sprendžiama. Uh, ir valstybės narės, bet visos beje valstybės narės tiesiog pasyviai stebi, kaip yra uždaromos automobilių gamyklos, kaip stovi daugybė automobilių jų aikštelėse. Ir aš manau, kad mums reikia koordinuotos strategijos, kuri padėtų mums įveikti šį uh, E, šių pertiklinių gebėjimų problemą. Reikia gal periorientuoti mūsų paramą. Mes žinome, kad ES turėtų uh, turėtų, e, reikėtų strategijos, kuri padėtų mums išsaugoti savo plieno gamybos e, sektorių, metalo gamybos sektorių. Ir čia galima būtų ieškoti ryšių su ir su automobilių gamintojais. Pavyzdžiui, galima būtų ieškoti apie tokias priemonės, kurios būtų naudingos ir automobilių gamintojams, ir kurie skatintų dėkti naujas energijos e, technologijas ar tai būtų vėjo jėgainės, ar, ar e, kiti atsinaujančius energijos šaltiniai. Reikia pagalvoti apie tai, e, kokius dar sektorius reikia paremti, taip netiesiogiai remiant automobilių gamybą. Kai kuriuose miestuose e, Europoje jau važinėja autobusai, kurie visiškai neteršia oro Briuselėje, Frankfurte, kitose didmešiuose. Did Ir šios autobusus gamina e, kinų bendrovė, kuri taip pat e, yra vienas iš stambiausių televizorių ir e, kūro elementų gamintoja. Ir uh, Šiandien tai yra pramoninė grupė, kuri puikiai konkuruoja su kitomis e, bendrovėmis ir mes galime kelti klausimą, kodėl mūsų bendrovės nesugeba e, pasinaudoti technologinėmis naujovėmis tam, kad užimtų, tą, e, pavyzdžiui, kad ir autobusų rinkos dalį mūsų rinkoje. Ir taip galima būtų periorientuoti automobilių gamyklas, pakeisti jų darbo profilį. Pranešime taip pat yra nuostatų, kurias reikėtų dar gal išdėstyti aiškiau. Tai yra santykis tarp automobilių gamybos pramonės ir e, teisės aktų. Jau dirbu šiame komitete keliari metai ir žinau, kad mes nekartą esame kalbėję apie tai, e, kiek mūsų teisės aktai veikia konkretus pramonio sektorius, pavyzdžiui, kiek mūsų reikalavimai e, ieškoti švaresnių degalų veikia sektorių. Mes šiandien matome, kad vykdomas yra labai svarbus sektoriaus pertvarkymas, atsižvelgiant į globalizaciją. Ir kai kurie automobilių gamintojai, tai aš sakau labai aiškia nuomonė, ypač Vokietijos uh, gamintojai. Ir, ir aš manau, kad šiuo metu uh, laimi Mercedeso uh, diplomatija. Uh, aš žinau apie prancūzijos automobilių gamintojus, italijos automobilių gamintojus, kurie visiškai nesugeba uh, perteikti savo nuomonės ir kurie ne, nesugeba pasakyti atsakingoms institucijoms, kad tai, kas yra siūloma, netitinka visos Europos automobilių pramonės interesų. Ir čia reikėtų gal dar daugiau pagalvoti apie inovacijas, kurios skatina švaresninius degalus. Tai naudinga vartotojams, tai naudinga vairuotojams, tai naudinga e, norint gerai gyvendinti mūsų e, e, aplinkosaugos politiką ir tai turi būti naudinga ir e, automobilių gamintojams. Aš manau, kad mums reikia sukurti gerąjį e, ryšį tarp inovacijų, ekologiškumo ir pramonės. Také poděkovat e, za zprávu panu. Ačiū Jums už tai, kad sutikėte man žodį. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už jo parengtą dokumentą. Uh, Aš manau, kad automobilių gamybos sektorius yra vienas svarbiausių Europoje. Tačiau šiame dokumente nėra atsižvelgta į kai kuriuos įdomius klausimus. Pavyzdžiui, mes matome, kad mažėja Europoje pagamintų automobilių paklausa. Ir taip yra iš dalies dėl to, kad mes vis dar neatsigavome nuo krizės, kurios metu paklausa natūraliai buvo mažesnė, buvo nusmukus. Ponios ir ponai, nepamirškime, kad mes galėtume ir patys save kaltinti bent jau iš dalies. Ką darė ES, ką darė Europos parlamentas tam, kad būtų išsaugotas, išlaikytas automobilių gamybos pramonės uh, konkurencingumas. Mes e, finansuojame alternatyvios energijos šalt, e, e, šaltinius. Mes matome, kaip didėja kūro kainos ir panašu, kad mes tiesiog neįstengiame išsilaikyti rinkoje. Mūsų tikslai uh, nustatyti norint mažinti CO2 išmetimus, yra nepaprastai ambicingi. Ambicingiausiai pasaulyje už tai tenka mokėti. Ir mūsų automobiliai labai brangiai kainuoja, būtent dėl tokių mūsų sprendimų. Visos šios naujos e, žalios technologijos yra gan brangios. Mano šalis yra viena stambiausių automobilių gamintojų Europoje. Ir kai Čekijoje aš bendrauju su Škodos e, gamyklos vadovais, jie man aiškiai sako, kad e, jei nebūtų Azijos rinkų, tuomet mes iš vis neišsilaikytume. Gal mums reikėtų šiek tiek pakoreguoti savo siekius, savo ambici, e, ambicijas. Aš pasisakau už naujas technologijas, už inovacijas, bet manau, kad e, reikėtų nepamiršti sveiko proto. Reikėtų realistiškai vertinti situaciją. Nederėtų teikti rinkai technologijų, kurios dar nėra tinkamai parinktos, nėra tinkamai tai išbandytos. Nes tai, kas šiandien vyksta su automobilių pramonė, iš esmės vienai per kitaip priklauso nuo mūsų veiksmų, dėl to, kad mes priėmėme kažkokius sprendimus arba tai, kad nepriėmėme sprendimų, kai artėjo katastrofa. Ačiū pirmininkė, panas Berto. Išklausiau tai, kas buvo pasakyta dėl pranešimo ir e, čia yra daromas skirtumas tarp ES ir JAV rinkų. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną aspektą, kuris, mano manimu, yra labai svarbus ir kur ES dar galėtų skirti daugiau dėmesio. Mes kalbame apie automobilių pramonę, kuri turi laikytis ekologinių reikalavimų, tačiau tuo pat metu man atrodo, kad reikėtų kalbėti apie inovacijas ir automobilių Mm, pardavimo aspektai. Junktinės Amerikos valstijose yra skatinamas automobilių vartojimas ir netiek akcentuojama automobilio nuosavybė. Tai yra ski, e, skirtingas dalykas nuo ES, nes ES egzistuoja e, labai toksai e, sunkus biurokratinis procesas susijęs su automobilių registracija. Pagalvokite, Kiek žmonių e, norėtų e, pakeisti savo automobilį? E, todėl, kad pavyzdžiui, savaitės bėgyje turi vienų poreikių, o e, savaitgalį, pavyzdžiui, norėtų naudotis didesnių automobilių. E, arba, pavyzdžiui, galėtume kalbėti ir apie e, tai, kad skirtingai sezonais taip pat ir automobilių poreikis yra kitoks. Taigi, jeigu mes pakeisime tą e, požiūrį į automobilių nuosavybę, man atrodo, kad padėsime e, automobilių pramoniai, nesukursime naują ryšį tarp e, automobilio vartotojo ir automobilio. Dabartinė e, Dabartinis ryšys tai yra automobilio savininkas ir automobilis. Tuo tarpu mes turėtumėm kalbėti apie automobilio vartotojo ir automobilio, automobilio santykį, kaip e, tai yra Junktinės Amerikos valstijose. Ačiū. Džiugu, kad šiandien galiu kalbėti savo gimtają kalbą, išklausiau tai, ką pasakė pranešėjas. Man atrodo, kad daug dalykų, ką jis minėjo, gali būti sveikintini, tačiau aš norėčiau pakalbėti apie automobilių pramonę ir tiesioginę subsidiją skirtas jai. Mes tam nenorime pritarti. Manau, kad automobilių pramonė turėtų būti skatinama ieškoti tokių technologinių sprendimų, kurie, kurie, kurie naudotų alternatyvius e, degalus. Aišku, kol kas e, žmonės e, na, skeptiškai tai žiūri, galvoja, kad 2020 metai yra toli, bet mano nuomonė, na tikrai komisija tikrai turėtų būti ambicingesnė alternatyvių degalų atžvilgių. Šis klausimas taip pat yra labai aktuolus automobilių pramoniai Tajanis, kalbėdamas apie Galilėjo programą, jis e, kalbėjo apie to bendro pagalbos e, skambučio e, projektą, kuris yra labai svarbus. Ir kalbant apie Galilėjo programą, tai Iš tiesų, ta programa yra sveikintina, e, jai buvo labai daug e, skirta dėmesio, kad e, būtų siekiama kuo daugiau inovacijų. Taigi aš manau, kad automobilių pramonėje taip pat reikėtų daryti tą patį, pavyzdžiui, per Horizontas 2020 programą. Janas kalbėjo apie energijos kaštus, tai apie tai kalbama 35 punkte, kalbama apie tai, kiek kainuoja uh, E, energiją patiems gamintojams. Jeigu mes atliksime palyginimus, pavyzdžiui, su Junktinėmis Amerikos valstijomis ar JAV, e, tiksliau Japonija, matysime, kad tikrai reikia e, daug dėti pastangų, kad energija Europoje taptų pramoninkams pigesnė. Taigi, tokiu būdu mes galėtumėm siekti daugiau inovacijų. Komisija galėtų, pažiūrėjau, pasiūlyti e, mokestinės lengvatas, kad pramoninkams energijos kaštai nebūtų tokie dideli. Toliau e, pranešėjai savo pranešime kalba taip pat ir apie priekybą. Mes ten mm, žinome, e, kad kokia yra situacija Pietų Korejoje, kad jau šiek tiek atsiliekame nuo tos šalies. E, tikiuosi, kad nebus padarytos klaidos, kaip ir su Pietų Koreja, pasirašant laisvos priekybos sutartis su kitomis šalimis. Ačiū. Kas atstovauja komisiją? Niekas. Atrodo, kad komisijos atstovų nėra. Todėl vėl žodis teikiamas pranešėjai, prašome. Je regrette bien évidemment qu'il n'y ait personne Labai gaila be abejo, kad niekas neatvyko iš komisijos. Aš tikrai norėčiau kai ką išgirsti iš komisijos. Būtų įdomu, kaip ji vertina mano pranešimą ir taip pat būtų įdomu išklausyti jos nuomonę apie tai, ką sakė kolegos. Labai ne, atidžiai klausiausi pasisakymų kolegų. Šis klausimas domina visus, dėl to, kad mes suprantame, kad jis yra susijęs su labai svarbiais dalykais. Uh, Aš lauksiu pono Žado pasiūlymų, kurie leistų mums sukonkretinti savo rekomendacijas, ypač inovacijų tema. Ir be abejo, aš esu pasirengęs su jumis bendradarbiauti, aš esu pasirengęs bendradarbiauti su visomis frakcijomis, siekiant sutarimo, pasistengsiu susižvelgti jūsų pakeitimus. Uh, Kadangi aš manau, kad jeigu mes nusiusime aiškę žinę visam kitam pasauliui, tai būtų labai gerai. Todėl būtų gerai, jeigu mes kuo didesnį balsų daugumą galėtume patvirtinti šį pranešimą. Dėkuoju šešėliniams pranešėjams ir visiems pasisakiusiems e, šį rytą, nes jūs tikrai e, prisidėjote ir prie bendros diskusijos, ir prie dokumento rengimo. Grazie, kolega. Ačiū kolegai Prost norėčiau priminti, kad pakeitimus galima teikti iki trečiadienio, rugsėjo 25 dienos 12 valandos. Įtre komitete balsuosime spalio 14 dieną. Dabar galime pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Nežinau, ar mes taip jau sparčiai dirbame, ar mūsų svečiai vėluoja, bet esame priversti padaryti penkerių minučių pertrauką, laukiant e, Filipo Lovę. Taigi, penkių minučių pertrauka. Laukiant energetikos generalinio direktorato generalinio direktorius Filipo Lovę. Prašau, gali būti nutinti. poi il lettore. E non c'è appunto medaglia alla discussione. Bene, riprendiamo. Na kągi, siūlau tęsti mūsų posėdį. Gerbėjai ponai ir ponios, Prie mūsų prisijungė energetikos generalinio direktorato generalinis direktorius ponas Filipas Sulovai ir jisai e, papasakos mums apie bendros svarbos energetikos infrastruktūros projektus. Ilgai nedelsdama norėčiau iš karto suteikti žodį ponui Lovai, kad jisai e, pasidalytų savo nuomonę, po to surengsime diskusiją. Well, thank you, Chairman. Good, good morning. Dėkoju, pirmininkė, labas rytas visiems. Šiandieną kreipiuosi jūs todėl, kad spalio 10 dieną komisija priims deleguotąjį teisės aktą. Ir jūs žinot, kad deleguotasis aktas parlamentui yra kaip šviesa vampyrui. Bet tai bus labai svarbus atskaitos taškas patvirtinant keletą labai svarbių projektų skirtų infrastruktūros gerinimui Europos energetikos srityje, taip pat jungčių tarp valstybių narių gerinimui. Ir jūs turbūt atsimenate, kad Europos parlamentas atliko labai svarbų vaidmenį priimant ir patvirtinant gairias dėl infrastruktūros plėtros traktavimo, taip pat tarp europinių e, energetikos tinklų plėtojimo, kas buvo padaryta gegužė. Ir taryba su komisija yra nustačiusi kriterijus skirtus skaidriam procesui ištikrinti. Ir pagal tos kriterijus turi būti atrenkami projektai, gausintys bendrojo intereso projekto statusą. Ir šių taisyklių skirtų transeuropiniams tinklams tikslas yra tas, kad be ne 600 projektų dabar yra vadinami bendrojo intereso projektais, tačiau tie visi projektai buvo visai tarpusavėje nesusiję. Juos siūlė skirtingos valstybės narės Ir tada prasidėjo tam tikros dėrybos, e, kalbinėjimai iš projektų rengėjų, kurie norėjo gauti bendro intereso projekto statusą. Ir mes vis tik tai įdėję nemažai pastangų sugebėjome parengti konkrečius kriterijus, pagal kuriuos tas statusas bus suteikiamas. Taigi dabar Buvo susitarta dėl 12 prioritetinių koridorių, aš jų visų čia neminėsiu, bet turbūt galite įsivaizduoti, kad pietų ir šiaurės jungtis vidurio ir rytų Europoje, taip pat pietinėje ir rytų Europoje Baltijos energijos rinkos jungties, jungčių planas, taip pat šiaurės jūros e, energijos išgavimo tinklas, taip pat smart grid projektas, toliau dujotiekiai šiaurės ir pietų jungtis tiek vakarų, tiek rytų Europoje. Jūs turbūt įsivaizduojate, kad remiantis istorinė patirtimi beveik visos dujų jungtis eina iš rytų į vakarus. Ir iš reglamentavimo pusės buvo gana sunku parengti E, tuos teisės aktus reglamentuojančius dujų tiekimą. Taigi buvo teikiama pasiūlymai e, sukurti šiaurės ir pietų jungtis. Jeigu tai bus padaryta, tuomet dujų rinka taps gerokai nuseklesnė ir patikimesnė. 17 e, iš 18 rinkos veikėjų yra susijęti ir energijos tiekimo tinklais. Tačiau labai svarbu užtikrinti tiekimo garantijas ir taip pat svarbu skatinti sąžininką konkurenciją. Reglamente buvo E, numatomas tas projektų sąrašas, kaip sakiau, ir e, vienas iš kriterijų buvo tai, kad projektas būtų susijęs su vienu iš prioritetinių koridoriumi. Ir taip pat e, projekto nauda turėtų būti juntama mažiausiai dviejose valstybėse narėse. Taigi turėtų projektas būti skirtas stiprinti sąžiningą konkurenciją, taip pat turėtų būti tvarus ir jau skirtingi regionai iš tiesų nuspre, jau pra, ėmėsi veiksmų, kaip paspartinti projektų rengimą, kad 2013 metais dar būtų parengtas projektų sąrašas, kurie taptų tikrų variklių Europos energetikos ryties infrastruktūros gerinimui. Ir tokių, tokio sąrašo procesas Europinių lygių apėmė pastangas užtikrinti, kad iš tiesų projektai būtų tiesiogiai susijęs su strateginiais mūsų tikslais, taip pat, kad nacionaliniai reguliavimo e, organai susijęstų kartu ir įvertintų kokie projektai iš siūlomų yra naudingi visam regionui, nes ne kiekviena jungtis yra naudinga. Ir daug, tačiau vis tik yra nemažai atvejų, kai nacionalinių jungčių užtikrinimas kainuotų brangiau negu tarptautinių jungčių dėgymas. Taigi taip pat skatiname bendradarbiavimą tarp finansų institucijų ir reguliavimo institucijų ir, ir nacionalinių lygių. Ir valstybės narės aktyviai dalyvavo tose regionų grupėse ir pateikė nemažai pasiūlymų komisijai. Dėl to, kurie projektai turėtų būti įtraukti į galutinį sąrašą. Prasidėjo plačios konsultacijos remiantis Europos perdavimo tinklų specialistų turima patirtimi ir tikslas buvo įvertinti, kurie projektai būtų vertingiausi. Prasidėjo viskas nuo 750 pasiūlytų projektų, dabar ta pasla buvo sumažinta iki 250 ir 248 galbūt. Ir dabar yra atrenkami projektai, kurie bus pateikti parlamentui svarstyti, peržiūrėti ir vertinti per deleguotojų aktų procedūrą. Ta tikimės padaryti per dviejus ateinančius mėnesius, na galbūt dar bus dviems mėnesiams tas procesas pratestas. Taigi 248 projektai dabar jau buvo atrinkti bet kai kurie iš tų projektų yra susiję tarpusavyje. Taigi daugiau negu šimtas projektų, daugiau negu šimtas projektų grupių susidaro, ir į kurias įeina iš viso 248 atskiri individualūs projektai, daugiausia skirti elektros ir dujų tiekimo klausimams. Ir jeigu taryba ar parlamentas patvirtins tuos projektus per komisijos deleguotojų aktų procedūrą, tuomet tie projektai jau gaus teisę prašyti leidimų. Parlamentas prieš trejus su pusę metų nusprendė, kad toks leidimas turi galioti maždaug trejus metus ir bus taikomas vieno langelio principas tokiam leidimui gauti. Tai leidimas išduodamas be abejo vertinant kaštų ir naudos pusiausvyrą ir iš esmės tie projektai galės būti finansuojami iš Connecting Europe e, pro, e, e, fondo ar lėšų. Tai vis tik tai yra kaip leidimas projektui atvykti į tą bendro intereso projektų grupę. Bet bilieto išvykti iš tos grupės projektui nėra numatoma. Tiesiog yra dabar kalbama apie tuos projektus, kurie yra naudingi Mm, visai Europai, tai yra daugiausia tarptautiniai projektai ir tokiems bus reikalingas ir taip pat numatomas europinis finansavimas. Taigi šie mm, projektai ir privalo neišvengiamai turėti tą tarptautinį aspektą. Ir be abejo, projektuose turi būti numatomos pastangos pritraukti ir komercinį finansavimą. Ir mm, taip pat uh, privatiems investuotojams taip pat būtų numatomas išskirtinis statusas, išskirtinis traktavimas pagal reguliavimo režimus ir visą tai yra siek, daroma siekiant užtikrinti, kad būtų išvengta vėlavimų ir atidėliojimų įgyventinant projektus. Ir projektai turės būti peržiūrimi kas dviejus metus ir kiekvienu atveju, jeigu projektas nepasieks poveikio, vertinim, poveikio aplinkai vertinimo e, kriterijų, e, toks projektas bus išbrauktas iš bendro intereso projektų sąrašo. Na, mes net nesitikime, kad dabar regionų grupių atliktas darbas, taip pat komisijos, e, valstybių narių ir ekspertų atliktas darbas ir kad nei vienas projektas nebus išbrauktas, nes yra visame sąraše dalis projektų, kurie nėra tiek brandus. Pavyzdžiui, Baltijos regione yra konkuruojantis projektai, kurie yra skirti suskistintų gamtinių dujų tiekimui. Taigi, per e, yra sprendžiama, kokia yra geriausia vieta projektų įgyvendinti. Taigi mes tikimės, kad tokie sprendimai, kurie dar iki šiol nėra padaryti, bus padaryti, bet jeigu tai nebus padaryta, tai be abejo kils e, nuogastavimų ir klausimų. Pirmininkė, aš čia turbūt ir baigsiu, nes manau, kad parlamentui tikrai labai įdomu, koks tai yra sąrašas. Mes e, dvišalių pagrindų su daug kuo susisiekėme, vertinami projektus ir uh, tikimės, kad tos kontaktus ir toliau išlaikysime glaudžius. Ir finalizuojant projektų sąrašą, kurį komisija ketina patvirtinti spalio 9 dieną. Dėkui. Toliau. Ačiū. Dabar aš norėčiau suteikti žodį pranešėjai, kurie yra prašome. Ačiū už suteiktą žodį. Norėčiau pasakyti porą pastabų. Manau, kad e, demokratijos ir skaidrumo požiūriu yra labai svarbu e, išgirsti generalinio e, direktoriaus pasisakymą ir norėčiau, kad, na, kad ir po metų būtų organizuotas toks e, e, susitikimas, kaip yra elgiamasi su na, mums labai svarbiais energetiniais projektais. Aš galiu pasakyti, kad e, kaip pranešėjas, kol kas nesu suformavęs savo pozicijos dėl deleguotųjų aktų procedūros. Mano manimų, deleguotieji aktai yra šiuo atveju būtini. Tai yra tas tipinis atvejis, kai būtent reikia taikyti tą deleguotųjų aktų procedūrą. E, kai dėl tų pačių deleguotojų aktų procedūros, tai mes esame labai ramiai nusiteikę dėl tų aiškių situacijų, kai būtent nėra kitų alternatyvų, bet kai reikia taikyti deleguotųjų aktų procedūrą. Žinau, kad na, dėl reglamento patvirtinimo tai kilo tam tikrų problemų, e, nebuvo tai padaryta laiku dėl techninių priežasčių Bet man atrodo, kad išsprendus tas problemas e, buvo pasistumėta į priekį. E, komitetas taip pat atliko savo darbą. Ir, kaip buvo sakyta, pradžiai buvo pateiktas pasiūlymas, buvo pasiūlymas įtraukti į sąrašą 500 projektų, vėliau šis sąrašas buvo sutrumpintas iki 280. Ir taip pat buvo sako, sakoma, kad kai kuriuose regionuose tam tikri projektai yra labiau subrendiniai kitose. Aš norėčiau pasiteirauti dėl vieno dalyko. Viena iš didžiausių problemų, su, kurio, su kuria buvo e, susitar, susidurta, tai yra tie laiko terminai, kurie yra pakankamai trumpi ir skirti parengti paraiškas, projekto paraiškas. Taigi aš norėčiau sužinoti, gal jūs turite kažkokios nors informacijos apie e, tai, ar m, mm, terminai kėti, bus pakeisti ar ne, ar bus palengvintos kažkokios sąlygos teikiant e, m, mm, projektų paraiškas. Ačiū, sako ponia Valjan. Ačiū ponui Dorf už prezentaciją. Ačiū, kad pristatėte projektus ir jų atrankos procesą. Visi šie projektai turi būti finansuojami, o mes turime suformuoti bendrą energijos rinką iki 2015 metų. Todėl būtų naudinga gauti papildomos informacijos iš komisijos apie tokių projektų statusą, taip pat ir jiems taikomus jų gyveninimui terminus. Taigi aš norėčiau sužinoti štai ką, kalbant apie tas regioninės grupės. Tų architektinių, architektinių grupių sąranga yra tokia, kad būtų galima kokybiškai išdėstyti pagal prioritetus e, priori, tuos projektus. Ir taip pat norėčiau sužinoti, kokį vaidmenį suvaidino konsultantai, kuriuos e, atrinko komisija šiame procese. Antras mano klausimas būtų susijęs už tai, kuo. Gal komisija galėtų pateikti mums informaciją apie tų projektų brandumą ir taip pat terminus, e, kada bus numatyti, kada tiksliau bus atlikta E, rentabilumo ir jų naudos e, analizę. Taip pat norėčiau sužinoti, ar yra atlikta, ar yra informacija apie tą analizę, kada ji bus baigta ir panašiai. Bet kuriuo atveju norėčiau padėkoti Jums, kad atvykote ir pristatė šios projektus. Ačiū dabar žodis poniai Jordan. Ačiū. Ačiū ponui Lau už tai, kad atvykote į komitetą ir pristatėte projektus. Norėčiau užduoti labai konkretų klausimą. Buvo kalbama apie projektus, kurie netinka ES teisės aktų. Viena iš ES šalių balsavo prieš projektų sąrašą. Vien dėl to, kad kilo problemų dėl vieno projekto. dėl LNG, tai yra suskistintų dujų terminalo, e, kuris turėtų būti e, pastatytas, tačiau dėl jo kilo abejonių, kokį poveikį turės e, šis projektas aplinkai. Šiaurės Italijos gyventojai ir slovenai dėja nevienodai vertina šį projektą. Taip pat Yra ir kitų dalykų, kurie na, yra diskutuotini, ar toks e, projektas turėtų būti įtrauktas į sąrašą ar ne. Taigi norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie tokią situaciją, e, ką Jūs manote apie tokius projektus, kurie netitinka ES teisės aktų, ar jie galėtų būti įtraukti į ES bendrą sąrašą ar ne. Ačiū, sako ponas Turmen, aš norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Jūsų e, sąrašas yra naujausias. Nabu, Nabuko projektas yra jau e, baigtas ir kaip atitinkamai bus keičiamas e, projektų sąrašas. Taip pat aš manau, kad reikėtų e, pažvelgti į tas e, jungtis, e, jų procentinę išraišką, kiek jų atsirado prieš įgyvendinant e, šiuos projektus ar ne. Pavyzdžiui, mes anksčiau kalbėjome apie jungčių padidinimą bent dešimtimi procentų tarp Portugalijos ir Ispanijos. Dėje, manau, kad e, na, tas e, tikslas nebus pasiektas. Ir aš norėčiau sužinoti, ką jūs ketinate pasiūlyti, pavyzdžiui, tokiom šalims kaip Portugalija ir Ispanija, iš kurių bus e, na, daug eksportuojama na, tų, iškas, tų alternatyvių kūrų. Taigi šis klausimas tokiu atžvilgiu tampa labai aktualus. Toliau dar vienas dalykas turime kalbėti apie programinę įrangą ir apie infrastruktūrą. Dabar mes tengiamės na, tobulinti infrastruktūrą, tačiau pono Koreiros pranešime mes kaip Europos parlamentas siekiame paskatinti e, diskusijas ir dėl programinės įrangos. Tai yra, kad būtų geresnė sąsaja tarp e, duomenų perdavimo sistemų Europos Sąjungoje. Mes norime, kad galbūt būtų galima sukurti kažkokią centralizuotą sistemą. Uh, E, deja, e, nebuvo sulaukta palaikymo tokiai idėjai diskusijose, tačiau man atrodo, kad tai yra svarbu, tad gal galėtumėt e, pasisakyti ir ką daryti dėl tos programinės įrangos. Nes mes investuosime milijonus į elektros tinklus, tačiau kartais galbūt geriau tiesiog na, patobulinti programinę įrangą ir Taip būtų užtikrintas didesnis elektros ar dujų pralaidumas. Ačiū. Dabar žodis ponui Keli. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ir ponui Lovai už labai aišku pristatymą. Labai įdomu, kad jis paminėjo, jog dauguma pasiūlytų projektų yra pakankamai barandus ir tinkami kad nemažai bus konkurencijos, bet be abejo reikės visus tos likusius klausimus dar išspręsti prieš patvirtinant galutinį sąrašą. Taip pat buvo labai teisingai pastebėta, kad yra keletas projektų, ypač susijusių su energijos tiekimo garantijomis, kad jie labai svarbus, todėl jie yra skirti sumažinti dujotiekių tarpusavę priklausomybę, jeigu kur nors vyktų nelaimė, kad kuo mažesni būtų padariniai. Taip pat čia reikėtų nepamiršti dujų kainų. Amerika yra neblogas pavyzdys, kai buvo sumažintos kainos. Toliau norėčiau pasakyti, kad vakarų Europoje yra numatoma tikrai nemažai tokių projektų, bet prioritetas turėtų būti teikiamas tiems projektams, kurie, kuriuose atsižvelgiama į tos mano minėtus veiksnius. Dėkui. Ačiū toliau, panas Rubrik. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti generaliniam direktoriui ponui Lauė ir labai nekantriai lauksiu jūsų pranešimo ir raštu tam, kad galėtume dar pasigilinti į visų projektų struktūros visas detalės ir taip pat pagalvoti, kaip galima būtų projektus optimizuoti. Aš manau, kad dabar reikėtų užduoti klausimą, ar galima būtų numatyti prioritetą Magrebo, pavyzdžiui, valstybėms ir kokie tai galėtų būti projektai. Dėkui. Ačiū toliau, ponas Krauliai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dar kartelį dėkoju pranešėjui. Noriu pasakyti tris dalykus. Visų pirma, dėl tiekimo užtikrinimo. Žinoma, energijos tiekimo užtikrinimas turėtų reikšti ne tik tai, kad būtų geras e, tiekimo tinklas, bet ir reikėtų užtikrinti, kad e, energija pasiektų naudotojus galtinius naudotojus, nes ypač energijos, e, elektros energijos srityje e, elektra teka pagal vieną principą ir dėl techninių trūkumų to principo keisti negalima ir tokiu būdu e, yra šiek tiek ribojama sistema. Dujų srityje šiek tiek kitaip yra. Toliau reikėtų vis tik žvelgti į naudos platumą, kurį atneštų projektas, ar tai būtų nacionalinė nauda, ar tarp valstybinė ir tarptautinė platesnių mastų. Bet ar jūs nemanote, kad tai yra tam tikra grėsmė, nes nacionaliniai reguliuotojai juk negali reguliuoti rinkos pilnai visame reg regione? Ar nematot, nemanote, kad toks reikalavimas šiek tiek peržengia nacionalinių reguliuotojų įgaliojimus? Kitas dalykas Ar yra apskaičiuota, kokia tiesioginė nauda bus juntama galutinių naudotojų, jeigu atsiras tokie, to, tokios jungtis? Per pastarosius penkerius metus matėme, kad buvo ekonominė krizė ir dėl to energijos kainos kaip tik ir yra viena iš tų sričių, kur e, labiausiai pasireiškia krizė e, kasdienėme žmonių gyvenime. Nes energijos kainos nuolatos augo, nepaisant to, kad yra kuriami naujesni, geresni būdai tiekti energiją. Ir vis tik tai dėl augančių kainų naudotojai naudoja vis mažiau energijos, jie ją taupo. Ir tokiu būdu tai nėra visai um, tai, ko yra siekiama strategijose. Ir dar manau, kad reikėtų pasimokyti iš paskutinių dešimt projektų, kurie buvo galbūt labai sėkmingi, ten transporto tinklų e, projektai turiu galvoje. Ir reikėtų pasimokyti tokią pamoką, kad ne, vis tik tai atokesni regionai nenukentėtų, kai bus, e, jeigu bus dėmesys pagrindinis skiriamas ar atmesniems regionams. Tiesiog manau, kad dėl geografinių sąlygų neturėtų nukentėti tam tikri regionai. Dėkui. Ačiū, ponas Balčytis. Ačiū, gerbama pirmininkė, gerbamas direktorius. Iš tikrųjų, jūs savo pristatymę taip pat paminėjot Baltijos valstybių suskystintų gamtinių dujų terminalo svarbą, regioninio terminalo svarbą. Tačiau, kaip žinia, e, mes patvirtinom svarbių transeuropinės energetinės infrastruktūros e, gairių reglamentą, kuriame numatyti tam tikri sprendimai. Reglamente dujų sektoriaus vienas iš prioritetų yra, kaip minėjau, suskistintų gamtinių ar suslėptųjų gamtinių dujų prieimimo įrenginiai. Noriu paklausti, kaip ES ketina prisidėti finansiškai prie nacionalinių projektų vystimo, e, nors ir būdami nacionalinio pobūdžio, pobūdžio kaip pavyzdžiui Lietuvoje, e, statomas suskystintų dujų terminalas, tačiau jis yra labai svarbus visai ES sprendžiant energetinio sektoriaus nepriklausomumo klausimą. Ir mes matom reakciją iš Rusijos pusės, iš Gazpromo pusės, kurie iš tikrųjų yra labai labai susirūpinę, kad Lietuva taip sparčiai gyvendina šitą projektą ir daro precedentą, tiekiant ir užsitikrinant alternatyvų energetinį e, nepriklausomumą e, nuo vienintelio išorės tikėjo. Ačiū labai. Bene, grazie per i vostri interventi. Ačiū už jūsų pasisakymus. O dabar Norėčiau dar kartą suteikti žodį Filipui Love žodį. Well, much, Labai dėkoju pirmininkė ir dėkoju visiems nariams, kurie dalyvauja šioje diskusijoje, nes e, čia mes kalbame apie tikrą diskusiją apie energetikos infrastruktūros plėtojimo prioritetus Europoje. Mes matome, kad iškasinio kūro kainos e, nepaliaujamai didėja visame pasaulyje. Taip yra dėl pernelyg didelės paklausos e, Azijoje ir JAF e, apsirūpina pati dujomis, kaip jau mums yra žinoma, ir todėl iš esmės tik mes kenčiame nuo didelių kainų ir todėl mes turime turėti savo rinkas, kurios būtų integruotos, konkurencingos. Ir todėl mes manome, kad labai svarbu yra užtikrinti, kad visos vyriausybės, nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas prisidėtų prie šio darbo. Ir noriu iš karto pasakyti, kad aš esu pasiruošęs sugrįžti pas jūs po to, kai bus patvirtintas deleguotas aktas, tam, kad mes galėtume mažesnėme formate aptarti tą dokumentą. Komisija negali be abejo gilintis į kiekvieno atskiro projekto aspektus, bet mes galime galvoti apie projektų grupavimą regionuose. Ta mes ir darėme Mes išnagrinėjome 750 projektų ir sumažinome jūs, e, išsirinkome tuos, kurie mums labiausiai tinka, atsižvelgėme jų poveikį likvidumui, konkurencingumui, e, kainai. Ir e, be abejo, šie projektai gal ir nepakeis iš esmės perdavimo infrastruktūros, tačiau vienai per kitaip jie turės teigiamos įtakos galutiniam vartotojui. Ir mes privalome užtikrinti, kad taikydami teisės aktus ir tinkamai naudodami savo tinklus, mes galime padėti tiek verslui, tiek vartotojams. Ir aš sugrįšiu prie šio klausimo. Aš norėčiau padėkoti jūsų pranešėjui dėl šio reglamento ir už jo darbą. Dėkoju už parengtą sąrašą. Nebuvo lengva suburti visus e, e, dalyvius ir užtikrinti, kad e, ne vienas iš jų nevaidino pirma, vadovaujančių vaidmens. Nacionaliniai reguliuotojai taip žino, kokia yra situacija valstybėje narėje ir gali padėti vartotojams savo šalyje. Bet jeigu jie dirbs atskirai O mes beje turime projektų, kurie padeda jiems bendradarbiauti ir tai bus naudinga visiems mūsų vartotojams, nepriklausomai nuo to, ar mes kalbame apie Junktinę karalystę ar Baltijos šalis. O jeigu, jeigu tie nacionaliniai reguliuotojai dirbs neberadarbiaudami su kitais reguliuotojais, tuomet jie gali nepasinaudoti kai, kai kurių projektų teikiama nauda. Todėl aš manau, jog labai svarbu yra derinti ir koordinuoti nacionalinių reguliuotojų darbą ir jiems padeda Liublianoje esanti agentūra, kuri koordinuoja nacionalinių reguliuotojų e, darbą. Labai svarbu yra remti tai, kas daroma nacionaliniu lygmeniu, tačiau kartu yra nemažiau svarbu yra e, išnaudoti tarp valstybinių ryšių teikiamą pridėtinę vertę, kuri gali padėti geriau tvarkyti savo šalies viduje. Mes Europoje pripažįstame, kad valstybės narės turi savo plėtros e, prioritetus. Struktūriniuose e, e, investicijų fondai yra numatyta galimybė padėti gyvendinti ir finansuoti kai kurios nacionalinius projektus. Bet mes turime vertinti pirmiausia, kokios bus tokio projekto pasiekmes visame Baltijos regione. Čia aš reaguoju pono Balčyčio klausimą. Komisija bendradarbiaudama su ekspertais, nusprendė, kad vienas suskistintų dujų terminalas, kuris būtų pakankamai didelis ir kuris galėtų e, patenkinti Baltijos šalių ir kitų kaimininių šalių, tokių kaip Suomija, e, poreikius, yra geresnis e, variantas nei mažesnis terminalas, kuris be abejo užtikrintų tiekimo saugumą jūsų šaliai, ypač tai būtų aktualu krizės atveju, bet e, svarbiausia yra e, negalvoti vien apie e, nenutrūkstamą energijos tiekimą, bet galvoti apie kainą, kiek jūs už tai mokate. Mes manome, kad didesnis terminalas, kuris aptarnautų visą Baltijos rinką, gali realiai padėti e, išsprūkti iš to tradicinių tiekėjų užburto rato. Jūs žinote, kad mes remiame e, e, tarpinius Klaipidos projekto tikslus, tačiau mes manome, kad Baltijos regionui reikia kur kas platesnės, didesnės apimties sprendimo. Uh, reikia kažko, kas pasiteisintų nacionaliniu ligmeniu, bet ir tokio projekto, kuris būtų naudingas visam Baltijos regionui. Dabar norėčiau sugrįžti prie to, ką jūsų pranešėjas sakė apie e, sistemų operatorius ir apie tai, ką komisija daro, kad e, su, identifikuotų tarp valstybinius projektus. Sistemo operatoriai e, e, teikia projektus atsižvelgdami į savo dešimties metų plėtros e, planus. Ir mes juos nagrinėjame vėlgi platesnėme kontekste, apie tai, kaip, kaip, galvodami apie tai, kaip tie projektai gali paveikti uh, platesnę situaciją. Ir uh, Mes atliksime e, e, peržiūrą visų šių planų ir, e, ja, ir atnaujinsime kai ką. mes pristatydami deleguotai aktą pateiksime ne vien sąrašą, bet ir papildomos informacijos apie visus projektus. Ir galiu Jūs patikinti, kad reitinguodami projektus Mes nesivadovavome jokiais politiniais sumetimais ir be to siekėme, be to siekėme ir tvirtindami reglamentą, rengdami reglamentą. Mes norime užtikrinti, kad sistemų operatoriai ir mūsų Europos agentūros nuomonės būtų atspindėtos. Ir čia pagal sutartį mes privalome taip pat siekti sutarimo tarp valstybių narių, nes valstybės narės privalo pagal sutartį susitarti dėl to, ar galima gyvendinti kokį nors projektą jų teritorijoje. Toks reikalavimas yra numatytas sutartyje. Ne visose regioninėse grupėse sutarė visos valstybės narės, kai kurios valstybės narės reikalavo, kad kai kurie projektai būtų išbraukti iš sąrašo. Tačiau tai nepasakytina ne, ne apie pono Jorgino minėtą projektą. Tai netaikoma tam projektui. Ir aš net nežinau, ar ta valstybė narė balsavo prieš galiausiai, nes mes padarėme pareiškimą norėdami patikinti tą valstybę narę, kad galutinėme pasiūlyme komisija uh, atsižvelgs į e, sunkumus, kurie yra susiję su e, to terminalo poveikio vertinimu, kuris rodo, kad terminalas gali turėti e, įtakos ekologinė situacija kitoje valstybėje narėje. Tas klausimas nebuvo sprendžiamas mūsų lygmenių, jis nebuvo įspręstas mūsų lygmenių terminas buvo nustatytas iki pasa, pasa, savaitės pabaigos. Ir jei šios problemas nebus įspręstos, tuomet, ko gero, mes negalėsime šio projekto nurodyti savo pasiūlyme. Bet mes dar negalime apie tai kalbėti viešai, dėl to, kad dar reikia viską išsamei išnagrinėti su komisijos nariais Kiek aš žinau, terminas nustatytas buvo e, rugsėjo 20 diena, bet kadangi visi nesturėjimai nebuvo įspręsti, tuomet ko gero to projekto negalėsime įtraukti į savo pasiūlymą. Čia tikrai mes susidūrime su rimta problema. Konsultacinės paslaugos. Aš nenorėčiau pernelyg entuziastingai girti savo kolegų, bet galiu pasakyti, kad aš kur kas labiau pasitikiu savo komandos nariais infrastruktūros klausimais nei konsultantais. Konsultantai teikia patarimus. Konsultantai nežino to, ką žino mano komandos nariai, jie nežino visos priešistorės ir aš galiu Jums pasakyti, kad komisijos narys, aš ir mano komanda teikia pasiūlymą be jokių konsultantų. Konsultantai gal uh, suteikė mums kokiu nors minčių, pateikė savo analizės, bet čia jų darbas, uh, jų indėlis ir baigėsi. Mes atsižvelgėme į jų uh, pasiūlymus, tačiau mes neprivalome. Uh, remtis jų pasiūlymais. Projekto brandumo klausimas čia yra sudėtingas, tai yra sudėtingas dalykas, nes kartais reikia rinktis tarp konkuruojančių projektų. Be to kartais mes negalime įtvirtinti dėl to, kad maršrutas nėra dar patvirtintas. mes e, e, nurodysime, kaip vertinamas yra kiekvieno projekto įtrauktų sąrašo brandumas. Tačiau jei projektas liks sąraše ilgą laiką ir kad e, sprendimas nebus priimtas dėl to, ar galima tokį projektą gyvendinti ar ne, tuomet projektą turėsime išbraukti iš sąrašų. Ir tai be abejo da, da, sudrausmins to projekto da, šalininkus, nes jie, ir jie turės kažką daryti. Sistemo operatorių tinklas teikia daug įdomios informacijos ir mes reikės integruoti, įtraukti visus šios projektus į infrastruktūros projektų gyvenimo pažangos ataskaitas mes e, tikėjomės, kad viskas bus daroma pagal reglamentą. Ir e, nemažai e, projektų susilauks nemen, labai rimto žiniasklaidos dėmesio. Pietų dujų koridorius, šio koridoriaus koncepcija yra gyvybinga. Bet Nabuko scenarijus, ko gero, nebus gyvendintas. Mes galvojame gal apie mažesnio masto protektą, kuris sujungtų Azerbaidžaną su Turkijos siena ir po to per Turkiją iki Europos, nusitiestų iki Europos Sąjungos uh, sienos. Ir Pirmieji sprendimai dėl investicijų turėtų būti priimti iki šių metų pabaigos. Dar reikia veikti kai kurias kliūtis. Jos pirmiausia yra susijusios su šio projekto patrauklumu išdėstymu, nes mes kalbame apie mažesnį, mažesnių mažesnių pajėgumų e, dujotikį, bet manau, kad e, sunkumus galim bus įveikti. Šardonės konsorcijumo e, nariai nusprendė, kad reikia tiesti dujotikį per Turkiją iki Graikijos ir Italijos. mes reikėtume pagalvoti apie Vengrijos, Bulgarijos ir Rumunijos tiekimo saugumą, nes šios šalis tikėjosi, kad pasinaudoti Nabuko atšaka, kuris bus nutiesta iki Austrijos per jų teritoriją. Tai reiškia, kad mes didesnį dėmesį skirsime jungtims tarp Graikijos ir Bulgarijos ir e, atvirkštinės srovės e, projektams, e, kurie galėtų aptarnauti Sloveniją, Slovakiją, atsiprašau, Vengriją ir Austriją. Pietų koridoriaus projektas yra dar gyvas. Ir jis e, kelia šiokių tokių, aišku, e, sunkumų dėl to, kad kalbame apie tikėjus, kurie yra už Europos Sąjungos e, ribų. Mes išnagrinėsime situaciją išsamei ir po to galėsime vėliau pateikti jums skaičius. Dabar, reaguodamas į tai, ką sakė ponia Valian, norėčiau pabrėžti, kad kai mes e, paskelbsime sąrašą, projektų sąrašą, paskelbsime ir komunikatą. Ir šiandien aš galėčiau taip pat jums išplatinti ir techninį priedą, kuriame yra išdėstytas išdėstytos sąnaudos ir nauda, kurios galima tikėtis iš projektų. Centrinės Europos e, šalių e, sistemų jungtis yra kur kas didesnės, nei buvo manyta e, praeitėje. Šios jungtis viršyje 10 procentų skaičių. Mes Europoje pirmiausia turime suprasti, kad mūsų sistemos ir taip jau yra pakankamai sujungtos e, Europos e, viduryje ir mes turime stengtis kuo geriau išnaudoti šių sistemų potencialą, pritaikint pirmiausia e, išmanesias sistemas. Mūsų iki vienos platformos, o ne dviejų, kurios veikia šiuo metu. Problemos periferijoje E, yra kur kas didesnės. Pavyzdžiui, Ispanija ir Portugalija e, gali teikti, jog, e, jog šios šalis yra energetinės salos. Ir Airija gali sakyti tą patį. Jūsų buvęs parlamento pirmininkas kažkada sakė, kad Airija tapo dar labiau atskirta uh, dėl to, kad buvo nu, e, pastatytas tunelis po Lamanšo sąsaurių. Ir č šiame kontekste aš galiu tik tai pritarti ponui e, Turmes, kad reikia stiprinti jungtis tarp Iberijos pusėsalio ir vidurio e, Europos. 6 procentai visų projektų e, sąraše yra skirti būtent tam tikslui, pažiūrėjau, susijęs su elektros tinklais, bet daug kas priklauso nuo to, kokius, kokie projektai bus pasiūlyti sistemų operatoriai, bet politinė valia to siekti yra didelė. Energijos pajėgumai yra labai dideli ta, uh, Europoje. Suskistintų dujų uh, Terminalų pajėgumai yra dideli ir jie padeda mums kontroliuoti kainą. Bet suskirstintų dujų vartojimas per pasarusius dvius metus Europos sumažėjo 30 procentų dėl to, kad dujotikiais tiekiamų dujų kaina, ypač kai tos dujos yra tiekiamos ne iš Rusijos, yra labai konkurencinga. Aš teisingai viską sakau, ponė Turmisai. Taip, be abejo. Taip yra ne, ne dėl to, kad Japonija suvartoja daugiau dujų, taip yra pirmiausia dėl to, kad anglies kaina Europoje yra labai e, žema ir dujotikiais tiekiamų dujų kaina šiek tiek sumažėjo, bet dujų šiuo metu nėra konkurencingas energijos šaltinis Europoje palyginus su kitais e, e, energijos šaltiniais. Tie, kas tikėjosi e, suskistintų dujų revoliucijos, turėtų susitaikyti su realybė. O ji yra tokia, kad šiandien anglis yra kur kas e, plačiau vartojamas energijos šaltinis ir mes norėtume, kad e, ši situacija keistųsi dėl ekologinių priežasčių, bet yra taip, kaip yra. Ar mums reikia didinti suskistintų dujų pajėgumus kai kuriuose šalise? Galbūt. Ta gal galima būtų pateisinti. Airijoje taip pat reikėtų įvertinti tokių projektų poveikį aplinkai. Bet iš esmės suskistintų dujų pajėgumų e, stiprinimas e, yra naudingas dalykas, bet e, energijos tiekėjų diversifikavimas, ypač panaudojant pietų koridoriaus idėją ir bandymais surasti kitus nei anglės energijos šaltinius, bus dar naudingesnė. Mūsų viduramžių jūros strategija Pane Prinkė, jeigu dar galiu Kipras ir, ir uh, jungtis per Kiprą būtų gal ir gerai e, kurti jungtis su Turkija, nors politinė prasme tai būtų sudėtinga, taigi už energetinį bendradarbiavimą su Turkija gali tekti mokėti. Kol kas dar netinkam, ne visai yra išnaudojamas e, viduržėmio jūroje esančių e, dujų e, išteklių potencialas. Ar čia galima būtų pagalvoti, ką reikėtų daryti. Alžyras ir jungtis per Maltą yra svarbi ilgesnėje perspektyvoje galima būtų stiprinti elektros e, tinklų jungtis su Šiaurės Afrika per Iberijos pusęsalį, nes tai padėtų mums e, kur kas geriau importuoti alternatyvios energijos, e, kuria energijos šaltinius. Bet tai taip pat buvo susiję ir su uh, jungčių stiprinimu apskritai uh, vakarų viduržymio jūros regione. Pirmininkė, manau, kad atsakiau į visus klausimus. Tai, e, Ačiū už tai, kad e, pateikėte atsakymus, kurie tikiuosi visiems kolegoms yra priimtini. Norėčiau priminti, kad tęsime darbus trečią valandą skanių pietų.